Colleagues, good morning. Can I uh, bring the meeting uh, back to... Gerbimi kolegos, noriu pradėti mūsų darbą. Aš žinau, kad ponas Bradbort norėčiau, norėtų pasisakyti dėl darbo tvarkos. Prašom, Filipai. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, norėčiau pakalbėti apie bendro pobūdžio dalyką, kuris nėra specifiškai susijęs su šiuo komitetu, tačiau pasireiškė vakar. E, Europos parlamento e, asistentai E, teko jiems atleisti savo vietas, kad jų vietas atsisėstų atstovų iš kitų institucijų. Aš kalbu ne tik apie savo asistentus, tačiau ir apie kitų Europos parlamento asistentų, kurie iš tiesų sunkiai dirba, e, užsirašinėja ir padeda mums. Ir man atrodo, kad šiame, šiame posėdžių, posėdėje jie yra antri pagal svarbą E, asmenis. Tad e, iš tiesų, jeigu yra tokių atvejų, kai trūksta e, vietų, norėčiau paprašyti, kad Europos parlamento asistentai negalėtų būti išprašyti iš salės posėdžio metu. Ačiū. You, uh, Pirmininkas, ačiū Filipai. Na, šią savaitę susidūrėme su problemomis nes ir anksčiau susidūrėme su panašiamis problemomis dėl tos priežasties, kad ši posėdžio salė yra maža, mums trūksta vietos, tačiau aš pasižymėjau jūsų pasisakymą, jūs turi, esate teisus iškeldama šį klausimą. Ir e, žinau, kad e, vakar e, taip atsitiko, neaišku dėl kokių priežasčių, tad man atrodo, jūs iš tiesų turite E, teisę sureaguoti į susidariusią situaciją. Tad e, ką mes galėtumėm padaryti? Mes galėtumėm paprašyti e, atsakingiams asmenims, kad jie iš tiesų organizuotų daugiau kėdžių posėdžių salėje Europos parlamento asistentams, ypač tais atvejais, kai iš tiesų uh, trūksta mums vietos, ypač tokioje posėdžių salėje. Kai dirbame didesnėje posėdžių salėje, problemų nekyla, tačiau ačiū už jūsų pasisakymą. The... Puiku, sako pirmininkas, dabar perkime prie balsavimų. Jeigu esate pasirengę, pasirengę balsuoti su savo kortelėmis. Visų pirma, pabandysime, kad galėtumėt laiku parengti savo e, korteles. Pamirštate kortelę Strasbūrė? Ar visi turi sa savo e, korteles, įskyrus ponę Deverą? kadangi mes norėtumėm skaičiuoti jūsų balsus pagal korteles. Tad dabar pabandysime balsuoti, tai bus bandomasis e, balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavimo, balsavimas baigtas? Taigi 25 balsavo, 21 už, 4 susilaikė, nei vienas nebalsavo prieš. Taigi pirmininko pateiktas pasiūlymas jam pritarta. Tad dabar pradėkime. Mes dabar kalbėsime apie pranešimą apie komisijos baltąją knygą, kalbame apie pirmąją dalį, e, trečią pakeitimą. Autorius Aukenkas už. Atsiprašo pirmininkas Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Kitas pakeitimas. Ketvirtas dėl antrosios, antrosios pastraipos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. trečioji pastraipa, šeštas, šeštas pakeitimas. Autorius e, Sechnalova, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite pasitikslinti, gerai, tikslinamės dėl šešto pakeitimo, balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Mes žinome, kad ponė Deveraki prie, prieštarauja šiam pakeitimui. 15 balsavo už, 12, e, pri, atsiprašau, 13 prieš, pakeitimas patvirtintas. Septintas atkrinta. Atsiprašom, teks balsuoti dėl pirmosios septintosios, e, septinto pakeitimo dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Marinėskų pakeitimas penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar mes turėsime balsuoti dėl kompromisinio pasiūlymo A. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vadinasi, aštuntas nebeaktualus pakeitimas. Dėl devinto balsuosime dalimis, dėl pirmosios dalies. Dėl, dėl termino ma, sumažinant CO2 emisijas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dėl antrosios dalies balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3b. Nauja pastraipa, dešimtos pakeitimas, kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirta pastraipa, kompromisinis pasiūlymas B. Kas už? Prieš, susilaikė, priimta. Tai reiškia 36 pakeitimas tampa nebektualus. 12 pakeitimas balsuojam kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 pakeitimas dėl naujosios ketvirtosios dalies kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14 pakeitimas E, autorė ponė Tikau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 16 pakeitimas dėl ketvirtosios B e, dalies. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl 16 pakeitimo autorė ponė Tikau. Visi balsavome, balsavimas baigtas. 12 už, 17 prieš, vienas susilaikė, atmesta. 17 buvo atsimtas, 18 pakeitimas klastokas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas dėl 5a naujos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20, 21 atkrinta, 22 pakeitimas, ponia Tikau yra pateikusi pakeitimo žodžiu. Ponia Tikau, prašome. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau, kad po bendros e, jūrų politikos e, būtų įtrauktas žodas, e, žodžiai which takes into, into due account, kad tai yra, kad būtų tinkamai atsižvelgta į jūrų transportą. Which takes into due account. Ar prieštaraujančiai yra tokiam žodžių pakeitimui? Jeigu ne, tada Balsuokime už 22 pakeitimą, kai buvo pakeista žodžiu. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Primta. 23 pakeitimas. 5b nauja dalis. Kas už. Kas prieš. Kas susilaikė. Primta. 24. Kas už. Kas prieš. Susilaikė. Primta. Šešta A nauja dalis, 25 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikė, priimta. 26 pakeitimas, kas už. Kas prieš susilaikė, priimta. Šešta B nauja dalis, 27 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pasiūlymas C dėl 7 pastraipos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20, 20, 29 30 e, imtinai nebeaktualos, balsuojame dėl 33, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35-36 pakeitimai atkrinta. 37 pakeitimas dėl 7 B dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dėl 8 A naujos dalies yra pateiktas pakeitimas žodžiu, kas yra autorius, ponas Vlasto. Prašome. Pone Vlastas, prašau. Pirmininkė, aš norėčiau, kad teksto pabaigoje būtų įtraukti žodžiai apie tokių informacinių kompanijų tinkamą e, finansavimą. Tai yra labai svarbu ir e, į tai reikėtų atsižvelgti, kai valstybės narės priderina e, savo žinias. Ar visiems aišku, koks yra žodžių pakeitimas, ar yra prieštaraujančių, jeigu ne, tada balsuokime. Tris, dėl e, 38 pakeitimo, kaip jis buvo pakeistas žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas balsuosime dalimis dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dėl antrosios dalies Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirma dalis patvirtinam, antra dalis atmetam. Antra pakei, antras pakeitimas dėl konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsuokime dėl viso pranešimo. E, Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Visi balsavome. Balsavimas baigtas. 33 balsavo, 31 už, 34 e, balsavo, 32 už, Niekas e, nesusilaikė, atsiprašau, sako pirmininkas, vis dėlto 31 už, niekas nebalsavo prieš ir 2 susilaikė. Dėl tos priežasties e, pranešimas yra patvirtintas, sveikiname pranešėją. is... Kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Tai yra į uostus įplaukiantiems ir išplaukiantiems laivams taikomų pranešimų formalumų. Pranešėjas yra Dirgas Terksas. Tie žmonės, kurie dabar turėtų išeiti iš salės, gali tai ir padaryti. O aš perleisiu pirmininkavimą vicepirmininkui. O pats keliausiu į Žemės ūkio komiteto posėdį. Taigi, vicepirmininkė, prašau perimti pirmininkavimą. J'espère que le président ne va pas nous laisser trop longtemps. Na, tikiuosi, kad pirmininkas neišeis pernelik ilgam ir tikiuosi, kad mes visi laikysimės tvarkos, kai kol jo nebus. Ir dabar žodį perdėlėsiu ponui Sterksui, tam, kuris pristatytų mūsų svarstamą pranešimą dėl informavimo reikalavimų taikomų laivams įplaukiantiems į uostus ir išplaukiantiems iš jų. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, tai yra komisijos komunikatas, veiksmų planas ir taip pat direktyvai pasiūlymas. Savo komunikate komisija aiškina, kaip ji norėtų patvirtinti ir sustiprinti sistemą e, dėl informavimo, kurie yra taikomi laivams, vežantiems prekes jūrų keliais. Ji, žinoma, turi numačiusi trumpalaikės, tarpinio ilgumo ir ilgalaikės priemonės. Vieno, jos turėtų būti įgyvendinamos 2010 metais, tai yra dokumentų tvarkos supaprastinimas, tokie yra trumpalaikiai tikslai ir vidutinio ilgumo tikslai ir priemonės būtų įgyvendinamos iki 2013 metų ir po to būtų pateiktos taip pat rekomendacijos valstybėms narėms. Tokios yra komisijos rekomendacijos, kurios būtų po patikimo įgyvenintos iki 2020 metų. Tam, žinoma, reikia pakoreguoti kai kurias nuostatas dėl saugumo doku, dokumentų. Dabartiniai saugumo reikalavimo teisės aktai yra šiek tiek pasikeitę. Ir suvokiame, kad kai dokumentai buvo įvesti į kompiuterius, jie tapo kompiuterinės formos dokumentais, daugeliu valstybių narių tenka pakoreguoti savo naudojimas dokumentų rengimo sistemas. Ir žinoma, visas valstybės narės turi laikytis tarptautinių nuostatų, tarptautinių susitarimų dėl laivų stebėsenos. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų šiuo metu, kurį turime suderinti. Taip pat informacijos centralizavimas krovininiams laivams ir informacija dėl laivų, kurie plaukioja ES vandenyse. Jie nebeturi pildyti antrinių formų. Čia yra šiek tiek panašu kaip ir reikalavimus, kurie yra taikomi sunkvežimėms įvažiuojantiems į ES ir išvažiuojantiems iš jų. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra teisingas pasiūlymas, naudingas pasiūlymas, nes manau, kad mes turime bandyti paskatinti į pakrančių transporto sistemas tapti efektyvesnėmis, kadangi laivai yra labai aplinkosaugai mažai kenksminga transporto priemonė, tai praktiškai visai beveik nekenkia aplinkai. Ir todėl, jeigu tokios transporto priemonės nebus naudojamos, tada jas tektų pakeisti sunkvežimiais. Bandžiau paaiškinti keletą punktų įtrauktų į komisijos pasiūlymą, nes kalbame ne vien tik tai apie supaprastinimą, bet taip pat ir apie reikalavimų harmonizavimą. Antrasis klausimas, kurį norėčiau paminėti, tai taip pat raminima ataskaitoje, kad mes kalbame ne tik tai apie administracinius reikalavimus, bet taip pat kalbame ir apie muitinių sistemą. Muitinės kartais yra net svarbesnės negu tik bendrieji, bendrieji transporto klausimai. Pavyzdžiui, situacijų vertinimo procedūros, saugumo užtikrinimas. Tai yra skirtingi klausimai ir jeigu juos svarstysime ne kartu ir praktiškai neįgyvendinsime bendrų reikalavimų, tikrai nepavyks daug pasiekti galime pasakyti, kad reikia, kad įvyktų taip ir taip, bet jeigu muitinių procesūros nebus supaprastintos, tai tų pageidaujamų rezultatų nepasieksime. Todėl savo pranešime aš ir bandau pasakyti tai, kad negalima nieko priversti įvykti jėga. Svarbiausia, kad komisija ir taryba žinotų, kokia yra padėtis mažesniuose sektoriuose priklausančiuose pagrindiniam e, sektoriui. Mažesniai sektoriai turi taip pat bendradarbiauti, jeigu to nebus, nepasieksime pagidavimų rezultatų. Kitas klausimas yra gana sudėtingas tarybai, parlamentui galbūt jis yra šiek tiek paprastesnis tas klausimas ir čia kalbu apie formuluotės Aš manau, kad dabar yra pasiūlymas pakankamai aiškus, bent jau anglų kalbai jis skamba pakankamai aiškiai, tai yra formuluotės dėl taisyklių taikomų ir oro transportui, ir taip pat e, jūrų transportui. Kalbame apie Safe Sea Net sistemą. Šitą terminą turėtume vartoti, kalbėdami apie keitimąsi duomenimis ir informaciją. Ir taip pat pasiūliau traukti naują pastraipą komisijos dokumentui dėl prieigos prie informacijos kontrolės. Iš tiesų, šioje informacijos sistemoje yra pateikiama nemažai jautrios informacijos ir turime užtikrinti, kad valstybių narių atsakingos institucijos garantuotų, kad prie informacijos prieiga turėtų tik tai tos šalis, tos suinteresuoti asmenys, kurie turi teisę gauti tokią informaciją, kad ji nenutikėtų. Šioje sistemoje dirba nemažai žmonių ir jie mums yra informavę, kad dabartiniai reikalavimai yra interpretuojami labai įvairiai. Pavyzdžiui, fakso atsiuntimo aparatai nėra laikomi elektroniniais informacijos perdavimo prietaisais kaip kai kam atrodo. Taigi aš stengiuosi apibriežti terminus aiškiau tam, kad nekiltų tokių nesusipratimų, kad visiems būtų aišku, ką reiškia elektroniniai duomenų perdavimo įrenginiai. Taip pat įtraukiau nuomonę, kad reikėtų supaprasinti ir FAL formas skirtas informacijos perdavimui dėl trumpalaikių priemonių yra pageidaujančių dar labiau sutrumpinti jų taikymo laikotarpį. Dėl to susidurime su tam tikrais sunkumais. Kartais tai dažnai yra tokios situacijos, kurios susiklosto laivams, kurie įplaukia į uostus ir išplaukia iš jų. Ne visiems yra aišku, kokią informaciją reikia pateikti kiekvienu iš tų atvejų. Jeigu laivo kapitonas tarkime, gauna sertifikatą kaip laivo vadovas, dažnai kai kuriuose valstybėse narėse reikala, saugumo reikalavimai yra taikomi pernelyg griežti. Man tiesiog būtų labai įdomu išgirsti, kokia yra parlamentarų nuomonė, nes manau, kad tai yra svarbus klausimas, jeigu laivo kapitonas, laivo, kuris įplaukė į uostą, yra tikrinamas kapitonas tada turėtų turėti leidimą atvykti vienas pats į uostą ir ten būti tikrinamas, ne įplukdant viso laivo. Manau, kad turime nepamiršti, kad mes kalbame ne tik tai apie jūrų transportą, bet taip pat ir apie vidaus vandenų transportą. Ir transporto priemonės, kaip plaukia iš jūrų į vidaus vandenis ir joms yra taikomos tam tikros priemonės. Mums reikia nepamiršti ir to ir aš manau, kad galbūt mums pavyks dėl informacijos sistemos pateikti pasiūlymų pakankamai greitai. Reikia pakoreguoti jūrų, transpor, e, atsiprašau, upių transporto informacijos sistemą, tam, kad būtų pašalinti visi tos sistemos sunkumai. Dažnai pagrindinė silpnybė yra ta, kad nėra e, aiškus e, santykis tarp informacijos, kuri turi būti pateikiama laivams plaukiantiems tik jūrose ir plaukiantiems vidaus vandenyse. Žinoma, yra daroma daug svarbių investicijų, bet manau, kad komisijos pasiūlymas yra e, realus, nors jis galės būti dar koreguojamas. Kalbant taktiniais terminais, jeigu kalbėtume apie tolesnės datas, kad reikalavimai būtų įgyvendinti vėliau. Nemanau, kad tai būtų teisingas požiūris. Vis tik tai manau, kad mūsų dabar svarstomos priemonės turėtų būti įgyvendinamos iki 2013 metų. Tai užtikrintų ir ekonominį augimą. Tačiau iki tos dalies turime garantuoti, kad informacijos perdavimo sistema veiks efektyviai tam, kad atsirastų uh, norinčių investuoti į sistemą. Žinoma, atsakingos institucijos taip pat turės atlikti joms priklausantį darbą. Na, bet pirmininkė, tiek norėjau pasakyti, tikiuosi, kad kolegos pritar šiai direktyvai. Dėkoju. Dėkoju ponui Sterksui. Mums tikrai padarė įspūdį jūsų pranešimo kokybę ir jūsų tvirtą poziciją, kurią jūs išdėstėte. Jūsų pasirinkta linija aiški, visiškai aišku ir tai, ką sakėte dėl 2013 metų kaip galutinio termino. Dabar žodis šešėliniam pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Pone Sterksai, galite tikėtis mūsų paramos, nagrinėjant šį pranešimą. Jau pradinėje, pradinės diskusijos metu minėjome kai kuriuos trūkumus ir teigiamas pusės. Jūs, kaip visada, labai kruopšiai dirbate, tarėte su visais suinteresuotais asmenimis, kalbėjote su šešėliniais pranešėjais, su manimi. Taip pat jums pavyko pasikalbėti ir su tikrais šios ryties specialistais, kurie jums papasakoja tai, kas jiem kelia susirūpinimą kasdienėme darbe. Parengėte išsamų pranešimą. Visos abejonės, kurių man yra kilę, bus atspindėtos pakeitimuose, kurie bus pateikti, pavyzdžiui, 7b straipsnio papildymas Manau, kad čia mes kalbame apie tokį teisės aktą, kuris e, modernizuos komunikacijas transporto sektoriuje. Tikiuosi, kad taryba palankiai įvertins jūsų pranešimą, kaip jį vertina parlamentas. Bet vis dėlto noriu pateikti įspėjimą. Taryboje tikrai susidursime su sunkumais, kadangi ten persipins įvairūs nacionaliniai interesai. tuos sunkumus mums teks įveikti. Manau, kad, dirb, kad galėtume sėkmingai dirbti su taryba, turėtume pasistengti visi dėstyti vieną poziciją, kalbėti vienu balsu. Taigi dėkoju Jums už labai išsamų pranešimą. Tai yra techninio pobūdžio pranešimas. diskutuojame ne tik apie formuluotes, tikrai kalbame apie techninius dalykus. Ir um, po šio pranešimo bus priimtas uh, labai svarbus ir drasus politinis sprendimas modernizuoti transporto sistemos komunikacijų sistemas ES. Taigi turiu porą pakeitimų, keletą pakeitimų, apie kuriuos pakalbėsime, manau, galėsime aptarti tos pakeitimus su kitais šio komiteto nariais. Ir susitarsime dėl pranešimo, kuris, kaip tikiuosi, susilauks maksimalios paramos šiame parlamente. Ačiū, ponui Paskal, dabar ponas Viladala. Šiandien yra iškilusi labai didelė problema Komisija yra pateikusi gerą komunikatą, jis buvo pateiktas laiku. Pranešėjas taip pat parengė puikų pranešimą, taigi iš esmės nėra apie ką kalbėti. Komisija savo komunikatą pateikė labai laiku. Atsižvelgdama į pastarojo meto įvykių šioje srityje, šis komunikatas įeina į kitą komunikatą dėl Europos jūrų transporto erdvės. Manau, verta minėti šį dalyką. Kitas šešėlinis pranešėjas taip pat apie tai užsiminė. pranešėjas dirbo tikrai puikiai, tarėsi su kolegomis ir iš kitų frakcijų, buvo surenkti klausimai, buvo iškelta nemažai klausimų. Manau, kad e, už, už tai mes jį visi pavaišinsime kava. Bet ir objektyviai šnekant, manau, jis tikrai sugebėjo apibendrinti visas išsakytas pastabas. Pavyzdžiui, buvo teigiamai įvertintas pasiūlymas dėl šio komunikato integravimo, kad padidėtų jūrų transporto konkurencingumas. Turiu galvoje upių transportą. Jis svarbus visoms valstybėms narėms. E, apie, jūrų, atsiprašau, apie upių transportą yra kalbama direktyvoje. Akivaizdu, kad upių transportas yra svarbus dalykas, manau, turėtume, tačiau manau, turėtume komisiją paraginti pagalvoti ir apie prekių gabenimą sausumą. Mes dabar kalbame apie supaprastinimą ir derinimą. Kai prekes atvyksta į uostą, reikia atsižvelgti į tai, kad jos gabenamos ir upių transportu. Taigi, norint plėtoti jūrų transportą, reikia neužmiršti ir kitų transporto rūšių. Turime raginti komisiją tobulinti ir kitus aspektus. Pavyzdžiui, muitinės formalumų tvarkymas. Tai ne visada daroma uostuose, kartais tie formalumai tvarkomi sausumoje Todėl, manau, reikėtų paraginti komisiją pasigilinti ir į šį klausimą, pagalvoti ir apie kitus prekių vežimo aspektus. Tai yra, galvoti ne tik apie jūrų transportą. Norėčiau pasakyti, kad trečiame straipsnėje yra pateiktas elektroninės informacijos perdavimo sistemos apibrėžimas. Aš nelabai išmanau tas sistemas. Manau, kad um, ta formuluotė turi būti pateikta pasiūlymo forma, tai neturi būti sausas teiginys. Ir man kyla klausimas, ar tikrai visose uostuose bus galima pasinaudoti visomis tomis programomis. Jeigu direktyvoje minėsime konkrečius programų ar sistemų pavadinimus, gali paaiškėti, kad direktyvos nuostatos bus per daug griežtos ir kažkada gali būti sukurta kitų programų, pavyzdžiui, Bilas Geitsas sukurs ką nors naujo ir tai taps įprasta kompiuterinė kalba, kaip pavyzdžiui, anglų kalba yra standartinė bendravimo kalba. Aš esu įstikinęs, kad pranešėjas į šią sritį pasigilino daug labiau nei mes, bet, man, bet manau, kad ši mano pastaba turėtų būti naudinga. Be to, galiu paminėti, kad įvairių frakcijų atstovai, mūsų kolegos yra patenkinti pranešimu, pranešėjas atsižvelgia į visas pastabas ir į tas pastabas atsižvelgė taip, kad parlamentui tekti vadovaujantis vaidmuo. Nors, turiu pasakyti, ir komisija puikiai padirbėjo. Taigi, manau, kad e, tai yra puikus komisijos ir parlamento bendradarbiavimo rezultatas Dėl tarybos nesu nusiteikęs taip jau pesimistiškai, nemanau, kad mums teks labai nirtingai kovoti su taryba. Galbūt, kalbant apie kai kurias valstybės narės, reikėtų paminėti, kad gali kilti problemų dėl termino. Aš sutinku su pranešėju, mes turėtume laikytis nustatyto termino ir kai kurios klausimus pradėti spręsti jau nuo 2010 metų. Ačiū. Merci, monsieur le, le président. Euh, au nom du, du groupe des Verts. Ačiū pirmininkė. Žaliųjų frakcijos vardu, kuriuo esu narys, noriu pasakyti gerbiamam pranešimų autoriui, kad mes galime pritarti daug, didžiai dalį, didžiai dalį jo pranešimo. Nes mes manome, kad iš tiesų jo parengtas dokumentas prisideda smarkiai prie komisijos pasiūlymo modernizuojant jūrinį transportą. Pranešėjas pateikė labai daug naudingų pakeitimų pasiūlymų, kurių tikslas yra patobulinti procedūras, kurios mūsų nuomonė yra labai svarbus siekinys. Tad norėčiau iš tiesų pasiveikinti pranešimo autorė pono Sterko norą atsižvelgti į tą nustatytą datą 2013 metai. Jis pareiškia, kad tai nėra šiaip e, kažkokia abstrakti data, abstraktus e, tikslas, tačiau pranešimo autoris pareiškia, kad pageidauja, kad viskas būtų gyvendinta būtent iki šios datos. Iš tiesų norėtumėm, kad šis pranešimas būtų patvirtintas. Ne dėl to, kad e, ši sistema turėtų tapti veiksmingesnė. Tačiau tuo pat metu mes norime, kad e, e, didėtų jūrinio transporto svoris, nes tai yra saugesnė ir mažiau teršinti transporto priemonė. Tad reikėtų atsižvelgti į pasirenkant transporto rūšį ir į daromą to, e, to transporto žalą aplinkai. Dabar norėčiau pakalbėti apie keletą šio pranešimų dalykų. Tai yra kompiuterinės ir naudojamos bendravimui kalbos. Na, mes pasisakome už europinę įvairovę, taip pat ir už kalbinę įvairovę. Ir dėl tos priežasties mes, tačiau mes norėtume pasaky, pasisakyti už tai, kad bendravimui, e, pavyzdžiui, laivybos e, srityje būtų naudota viena kalba. Tiesiog reikia žiūrėti į realybę į akis. Jeigu mes siekiame harmonizacijos, tai reikėtų užtikrinti, kad būtų naudojama ir viena kalba. Mūsų, na, mūsų nuomonė, anglų kalbos naudojimas e, informacijos pateikimui nereiškia, kad būtų pažeista kalbinė įvairovė. Tačiau reikėtų atsižvelgti ir kitus faktus. Pavyzdžiui, anglų kalba nedažnai yra naudojama mažose uostuose, ES mažose uostuose. Tad e, reikėtų susitarti kad būtų numatytas tam tikras perinamasis laikotarpis iki mūsų pasiūlymai būtų gyvendinti, iki būtų palaipsniui įvestas anglų kalbos kaip bendros kalbos naudojimas, ypač e, atsižvelgiant į nedėlius uostus. Dar norėčiau pasisakyti dėl kompiuterinės e, kalbos naudojamos perdudant duomenis elektroniniu būdu. Mes sveikiname tai, kad reikėtų naudoti vieną bendrą kompiuterinę kalbą, nes mes pasisakome už harmonizavimą. Tačiau taip pat manome, kad reikėtų pabrėžti tarpusavio sąveikos ir suderinamumo aspektą tarp egzistuojančių sistemų, kurios jau e, pateikia informaciją e, SafeCNet tinkle sistemoje. Manau, kad reikėtų numatyti tam tikrą lankstumą, e, nustatant naujas procedūras. Tam, kad e, mūsų Europos piliečiai negalvotų, kad iš tiesų e, didelės permainos jų laukia per trumpą laikotarpį. Pirmininkas, ačiū. Puiku, kad galų kalba kartais naudojama nedėliuose oro uostuose. Pone postininkė, visų pirma, ECR frakcijos vardu norėčiau pasveikinti pranešėjo autorių, kuris iš tiesų puikiai padirbėjo, organizavo tam tikrą mini seminarą šešėliniams pranešėjams ir kitiems suinteresuotais asmenėmis, kurie e, ir taip pat buvo organizuoti susitikimai su pramonės atstovais. Tai buvo labai naudinga. O dabar apie pranešimą. Tai iš pat pradžių noriu pasakyti, kad e, mes laikėmės nuomonės, kad e, dėl to, ką mes darome, nesusikirs su tarptautiniais susitarimais. Ir dėl tos priežasties ėmėmės veiksmų bet apskritai pateikti pakeitimų pasiūlymai yra puikus. Kalbant apie 23 pakeitimą, man atrodo, kad jis yra itin puikus, nes jame atsižvelgiama į bendrą e, rinką ir į valstybių narių atsakomybę. Dabar kalbant apie elektroninį e, e, duomenų pateikimą ir datos 2013, mūsų dėl jos problemų nekyla galbūt reikėtų atsižvelgti tai, kad e, e, atsižvelgti į priekybą, į prekių pervežimą jūros transportų nedėliais atstumais. Bet kuriuo atveju, man atrodo, numatyta data yra puikiai ir iš tiesų reikia numatyti, kad visi galėtų laikytis tokio numatyto reikalavimo. Uh, Ekspertams, ekspertai iškėlė klausimą, nežinau, ar ponas Skers e, Sterksas galės man padėti atsakant į šį klausimą. Tačiau mes visą laiką, mes, e, mes išgirdome klausimų dėl, e, pavyzdžiui, prekių, kurios dažomos e, viename konteineryje, tačiau dalis prekių yra skirta ne ES šalims. Taigi norėčiau pasiaiškinti dėl to, ar tai būtų galima padaryti naudojant naujas sistemas. Dar vienas bendro pobūdžio pastebėjimas. Pasiž... Pastebėjau tai, ką sakė kolega dėl bendros kalbos naudojimo. Na, aš pati esu gimta kalbė anglų kalbos vartotoja. Tačiau nemanau, kad mes turėtume būti labai griežti šiuo atžvilgiu. Pavyzdžiui, aviacijos sektorija yra naudojama anglų kalba. Tačiau, pavyzdžiui, yra atsižvelgiama ir į mažų e, oro uostų situaciją. Taigi, netgi pagal IKAO taisyklės yra numatytas tam tikras lankstumas. Tad e, galiu pasakyti, kad iš tiesų kaip ir e, buvo organizuotas klausimas, e, šis klausimas buvo iškeltas, aš tuo metu buvau, buvau atostogose, plaukiau kruizu ir, pavyzdžiui, kalbėjausi šiuo klausimu su, su jūreiviais. Ir Pavyzdžiui, gavau atsakymą, kad iš tiesų bandoma e, me, e, užtikrinti dialogą ir kitomis kalbomis, pavyzdžiui, su mažesniais laivais ir taip toliau. Reikėtų žiūrėti pragmatiškai į šią situaciją, nes mes norime užtikrinti, kuo galima e, saugesnę laivybę. Ponas Šterks, Šterksas puikiai atspindėjo visą tai savo dokumente, dėl tos priežasties mes iš tiesų pritarsime jo pranešimui. Tikiuosi iš tiesų, kad e, nesklandumų dėl šio pranešimo nekils. Ačiū. Merci, Madame Foster. Dėkojom, poniai Foster. Ponas Tarksai, manau, darbas puikiai įsibėgėjo, jūsų pranešimas iš pradžių atrodė šiek tiek keblokas, bet dabar tikrai viskas vyksta labai sklandžiai. Dabar žodis ponui Kūnui. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Serksui už tikrai labai įdomų pranešimą. Jis man įdomus ne vien tik, ir taip sakau, ne vien tik todėl, kad taip pat norėčiau kavos puodelio, kaip kolegos minėjo, kad ponas Tarksa pavaišins. Na, šiaip ar taip turiu keletą klausimų. Galbūt galėtume į sistemą įtraukti dar porą dalykų, kalbant apie duomenų perdavimą. Veikia automatinė identifikavimo sistema. Ir labai daug duomenų yra pateikiama dėl e, laivo e, techninių parametrų, laivo techninės būklės, tai yra daroma saugumo sumetimais. Bet kai kalbame apie priekybą, apie skirtingas funkcijas, galbūt galėtume užduoti komisijai klausimą, kokia informacija tokiais atvejais turės būti pateikta. Jeigu kalbame apie 2013 metus, ar iki to laiko Galilėjo sistema bus įdėkta ir naudojama visoje Europoje, visoje Europos Sąjungoje. Toks, manau, būtų pirmasis klausimas. O antrasis būtų toks. Mano galva yra labai svarbu kad mes taip pat kalbėtume apie trumpą e, prekių gabenimą laivų trumpais atstumais. Gan turime kalbėti apie laivus, kurie į uostą įplaukia kas savaitę. Ir labai dažnai tokių laivų kapitonas daug geriau pažįsta uostą ir jo procedūras negu pats uosto vadovas. Ir Bet tokios sistemos, tokios procedūros vis tiek turi būti tikrinamos ir reikia užtikrinti, kad e, kapitonas galėtų sėkmingai atlikti savo pareigas, kaip išmanantis visas procedūras daug geriau negu bet kas kitas. Tokiais atvejais galbūt būtų galima taikyti paprastesnę procedūrą. Ačiū ponui Kūnui. Ponas Vandela, prašau. Ačiū ponas Terksai už puikų pranešimo projektą. Manau, kad jis apjungia tiek ambicijas, tiek realybę. Manau, yra pranešimo didžioji dalis man priimtina, vis tik tai yra keletas klausimų, dėl kurių dar vis svarstau. Jūs kalbėjote kad apie tai, kad turėtume kapitonui suteikti galbūt platesnę laisvę veikti, kad jisai pats galėtų naviguoti laivą ir lengviau įplukdyti jį į uostą. Tačiau yra tam tikros vandenų erdvės, kurios yra šiek tiek specifinės, kur galbūt yra labai smėlėti krantai ir kur uh, reikia turėti kasdienės patirties tam, kad galėtum laivai plukdyti į tokius uostus. Tiesiog norėjau pažymėti, kad jeigu su, visiškai supaprastinsime procedūrą, tai gali būti kai kuriais atvejais šiek tiek sunkumų, nes laivuose tada bent jau turėtų būti užtikrintas apmokytų jūreivių tam tikras skaičius, kurie padėtų įplukdyti laivus į tokius uostus. Kitas mano klausimas yra dėl uh, upių informacijos sistemos ir formuluotės ir kalbos, kuri turėtų būti nu, vartojama. Buvo išsakyta mintis, kad reikėtų vartoti daugiausia anglų kalbą. Vis tik aš norėčiau žengti dar vieną žingsnelį toliau ir pasakyti, kad vidaus vandenų sistemoje taip pat reikėtų bendros kalbos. Manau, kad reikėtų glaudesnių ryšių tarp jūrų transporto ir vidaus vandenų transporto kalbant apie vidaus vandenų transportą. Atsiranda vis daugiau darbuotojų atvykstančių iš kitų šalių, tarkime iš Filipinų. Labai daug filipiniečių dirba laivuose. Ir užsieniečių dirbančių vidaus vandenų transporto priemonėse skaičius labai žymiai išaugo. Todėl manau, kad jiems taip pat anglų kalba bendrauti būtų lengviau. Ir mano trečiasis pastebėjimas. Noriu dar pažymėti, kad kartais kalbinio pobūdžio nesusipratimai gali sukelti net nelaimingus atsitikimus. Būtent todėl reikėtų tos bendros kalbos ir vidaus vandenų transportui. Primininkė tiek norėjau pasakyti dėl šio pranešimo. Dar kartą dėkoju. Ačiū, atrodo, kad daugiau kalbėti norinčių nebėra, tai dar kartą žodį suteikiu ponui Starksui. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Ar galima būtų išgirsti komisijos atstovus? Tuomet žodis komisijos atstovams. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešimui už tikrai puikų pranešimą. Ir taip pat dėkoju už steigiamus atsiliepimus iš šešėlio pranešėjo ir kitų kolegų. Kodėl mes pateikėme šitą pasiūlymą? Pranešėjas labai puikiai pažymėjo, kad mes rėmėmės esamą situaciją Vokietijos vidaus vandenyse, tarkime, naudojama viena sistema, vykstate į kitą šalį, ten sistema yra kitokia ir jeigu jūs norite plaukti iš tos kitos šalies į Vokietiją, tarkime, turite išmanyti e, taisyklės ir reikalavimus. Ir vis tik tai dabar dar susidurime su situacija tokia, kai jūrų transportas yra laikomas kitokio pobūdžio transportu nei vidaus vandenų transportas. Būtent todėl mes ir pasiūlėme procedūrų su paprastinimą. Tai yra tiek informacijos perdavimos e, reikalavimai, tiek sanitarinės taisyklės. Na, kokia yra procedūros būklė? Taryba iš tiesų labai stengiasi Švedijai pirmininkaujant e, surengėme nemažai posėdžių, susitikimų su tarybos atstovais. Ir tarybos atstovai taip pat atvyko į mūsų paskutinį posėdį praėjusiu metu pabaigoje. Bet vis tik tai po visų tų diskusijų mes išlaikėme savo pradinę poziciją. Mes labai aiškiai išsakėme, kad turime labai griežtą poziciją dėl datos. Manome, kad nėra jokių priežasčių, kodėl reikėtų tą datą nukelti nes ir 2020 aplinkosaugos strategijoje yra taip pat e, numatyta, kad reikėtų inform... sistemas paprastinti dėl keletos priežasčių. Visų pirma, tam, kad SafeCNet būtų naudojamas, kai galima efektyviau, jisai taps privaloma sistema nuo 2011 metų ir visos valstybės narės bus įpareigotos įrengti šios informacijos veikimui būtinus e, įrenginius ir tai yra patvirtinta ir mūsų agentūros EMSA. Ir taip pat reik, bus įdėkta elektroninių muitinių sistema. 2015 metais ta sistema jau bus veikianti, bent jau turėtų būti veikianti. Žinoma, galbūt iki to laiko dar šiokių tokių sunkumų kils smulkiesiems uostams, bet mes norime jau pradėti savo realius veiksmus, kaip galima greičiau. Pagrindinis klausimas, žinoma, yra ta data 2013 metai. Apie tai mūsų poziciją ką tik išsakiau. Taip pat pranešėjas išsakė dar keletą minčių, kurių mes nesame konkrečiai ir, ir tiesiog įtraukė į savo pasiūlymą, bet jos pasižymėjome ir juos atsižvelgsime. Galiu paminėti tik tai keletą. Tai pavyzdžiui, prieigos prie uostų kontrolė prieigos prie informacijos kontrolė. Turime tikrai užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tik tiems, kas turi teisę ją gauti ir kam ji yra būtina. Elektroninė dokumentų sistema. Žinoma, čia turime būti labai atidus, kokia programinė kalba bus naudojama, ar XML, ar kokia kita. Galbūt galima bus ne visą direktyvą, bet bent jau dalį, būtiniausią dalį direktyvos pateikti supaprastintų būdų. Uh,

šioje salėje yra šiek tiek sutrikusi, galbūt reikės praverti duris kuriam laikui. Panašu, kad techninė problema buvo išspręsta, garsas yra geras, pažiūrėsim, kaip mums seksis orą pagryninti patalpoje, bet pažiūrėsime dėl to vėliau. Taigi aš grįžtu prie savo paskutinio punkto, būtent prie informacijos prieiga yra labai svarbi, elektroninės informacijos formatas, taip pat, kurio bus pateikta pagrindinė direktyvos dalis, tam, kad direktyvos tekstas būtų galima, galimas keisti šiek tiek lengviau. Mums tai buvo labai įdomi e, mintis Tai kalbant apie jūros transporto sistemos ir vidaus vandenų sistemos, sąveika, turiu pažymėti, kad vyksta jau dabar reali sąveika tarp dviejų informacijos sistemų ir būtent todėl mes norime jas toliau harmonizuoti. Dėl kalbinių klausimų. Iš tiesų, jūrų transporto sistemos atžvilgių galime nuoširdžiai pasakyti, kad anglų kalba yra daugeliu atveju bendra kalba visų vartojama. Ypač dėl to, kad uostose dažnai dirba skirtingų tautybių žmonės. Galbūt jie kalba pusiau anglų, pusiau filipiniečių kalba, na bet šiaip ar taip jie sugeba tarpusavyje komunikuoti ir daugeliu atveju tas bendravimas vyksta bendraja kalba, anglų kalba. Ir todėl pagal Solės konvenciją, kuri yra pagrindinė saugumo konvencija, taip pat yra teigiama, kad reikėtų vartoti bendrą kalbą keitimuisi informaciją ir bendravimui. Tai turėtų būti daroma siekiant užtikrinti saugumą. Tad iš principo galiu pasakyti, kad mes sutinkame su pranešėjo parengtų pranešimu, jis mums atrodo labai naudingas ir padeda mums įsivaizduoti, kaip, kaip, greičiau, kaip galima greičiau būtų galima įgyvendinti mūsų pageidavimus rezultatus. Taryba taip pat šiek tiek patobulino mūsų pasiūlytą tekstą, nes jie taip pat turi kompetencijos, kurios, kurie pasinaudojo. Ne tik valstybės narės gali tai padaryti, ir tikiuosi, kad per pirmąjį klausimą jau mums pavyks surasti bent iš dalies bendrą sutarimą ir visas kilančias problemas išspręsime kaip galima greičiau ir transpor, jūro transporto sistema bus patoblinta taip pat kaip galima greičiau. Lygiai taip pat bus paskatintos ir muitinių procedūrų paprastinimo e, žingsniai, bus vis labiau pereinama prie elektroninės sistemos, Galileo sistemos tokiu būdu bus daug lengviau nustatyti prekės buvimo vietą ir viskas taps paprasčiau, bet čia jau, manau, yra kalbama apie tolesnę ateitį, galbūt šio dešimtmečio antrąją pusę. Na šiaip ar tai pranešėjai didelis ačiū ir mūsų dėkoju visiems pasisakiusiems, diskusija tikrai buvo labai naudinga. Euh, euh, ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Sterksui turite galimybę padaryti išvadų po šios diskusijos, kuri buvo labai įdomi. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų malonius žodžius. Dėkoju ir komisijos atstovui. Su komisija per pastarosius kelias mėnesius nekartą keitėmės nuomonėmis. Tikiuosi, kad manau, kad galima pagerinti situaciją, jeigu tai galima padaryti, kodėl to nepadarius. Išgirdau keletą klausimų dėl, pavyzdžiui, techninių reikalavimų, ar jie ne per daug griežti. Aš vis dėlto pasitikiu tais, kuriems ši situacija geriau žinoma. Tai yra žmonės dirbantis vietose, Ir būtent tie žmonės ir pasiūlė pakeitimų ir kurie sako, kad būtent taip tą reikėtų rinktis. Vis dėlto jeigu pakeitimai neteisingi, tai manau tikrai sulauksiu kitų pakeitimų, kuriuose bus sakoma, kad ne, nereikėtų naudoti šitos kalbos, reikėtų naudoti XML ir panašiai. Dėl kalbos dalykų. Tarptautinėje jūro organizacijoje ir SOLAS konvencijoje yra sakoma, kad laive, bendraujant laive, tarp laivų, laivams bendraujant su uostais, reikia užtikrinti saugumą. saugumo, saugos sumetimais labai svarbu, kad mes visi suprastume vieni kitus, todėl komunikacija čia labai svarbi. Mes juk čia nekalbame apie kažkokius filosofinius pamastymus. Kalbame apie labai paprastą kalbą, apie tam tikrus vartojamus terminus. Kartais, pavyzdžiui, keliomis kalbomis yra parengiamos formos ir žinome, kad pirmame formos punkte pasakytas toks dalykas, antrame punkte toks dalykas. Jeigu mes viską parengsime vieną kalbą, bendrauti bus lengviau. Tai bus sutartinė kalba. Poniai Foster norėčiau pasakyti štai ką, jeigu teisingai jūs supratau, kad jeigu laive yra krovinys, kurio dalis skirta ES, dalis ne, kiek suprantu, tokia situacija nėra dažna. Paprastai, jeigu laive yra konteineris, jis ir lieka uždarytas, užplombuotas. Tarkime, tą konteinerį reiktų atidaryti, tokiu atveju būtų papildomos atitinkamos formos. Bet, kiek suprantu, praktiškai tai pasitaiko labai retai, tiesiog konteineriai netidaryti patenka į atitinkamus logistikos centrus. Kitas kolega kalbėjo apie nedidelius uostus. Manau, kad čia reikėtų būti labai atsargiems iš uostų nebus reikalaujama didelių investicijų, pakaks kompiuterio ir tinkamos programinės įrangos. Ir turint ryšio liniją, turint kompiuterį galima bus prisijungti prie sistemos. Tikrai nereiks steigti didelių kompiuterinių centrų, kad būtų galima jungtis prie sistemos. Viskas bus paprasta. Vis dėlto, jeigu uostams kiltų problemų, prisijungiant prie sistemos. Manau, šį klausimą reikėtų pasigilinti su komisija, pasižiūrėti, kokiu problemu kyla ir kaip jas būtų galima išspręsti. Vis dėlto būčiau linkęs teikti, kad galbūt mažiems uostams reikėtų suteikti daugiau laiko. Tiesa, dar reikės pasižiūrėti, koks yra mažų uostų apibrėžimas. Bet šiaip šioje srityje turime būti atsargus. Pritariu tam, ką sakė ponas Kun. Kalbėdamas apie eismo sistemas, navigacijos sistemas. Taip, yra krovinių, kurie laikomi pavojingomis prekėmis, tačiau mes čia kalbame apskritai apie visus krovinius įvežamus ir išvežamus krovinius. Taigi kalbame apie platesnę sritį. Pavyzdžiui, konteinerius gabenančiam laivui galima būtų parengti labai trumpą, paprastą dokumentą, kuriame būtų pasakyta, kad šis laivas negabena pavojingų krovinių. Jeigu turime didelį laivą su šimtais konteinerių, tai tada Taip pat reikės specialios formos, kurioje būtų nurodyta, kad laive nėra pavojingų krovinių. Yra ir IAS sistema skirta pavojingoms prekiams. Žinoma, reikės tam tikros sąsajos e, su ta sistema, bet manau, kad šį klausimą turėtų spręsti ekspertai. Šioje srityje būtų galima uh, pasinaudoti ir Galileo sistema, siekiant individualiai identifikuoti konteinerius. Būtų galima renkti sąrašą prekių, kurios lieka ES ir tų prekių, kurios gabenamos į trečiasis šalis. Jeigu būtų galima konteinerius sekti elektroninėmis priemonėmis, manau, mūsų darbas tikrai palengvėtų, tačiau visa tai bus ateityje, šio etapo mes dar nepasiekėme. Dabar yra atskiriami kroviniai skirti ES ir neskirti ES ir manau, kad čia būtų galima pasitelkti Galilėjo sistemą. Kitas dalykas yra laivedyba. Žinoma, čia turėtume vengti rizikos. Kai kuriais atvejais lotsmanų paslaugos yra privalomos, pavyzdžiui, tam tikrose e, Baltijos jūros regionuose nemanau, kad turėtume atsisakyti šio reikalavimo. Kai kuriuose valstybėse narėse lotsmanų sertifikatai išduodami taikant labai griežtas sąlygas. Taigi reiktų, kad čia viskas vyktų sklandžiau, reikėtų nustatyti lengvesnės sąlygas pakrantės navigacijai. Kai kurių laivų kapitonai mane informavo, kad um, tam tikrą laiką jiems yra leidžiama plaukti tam tikrų maršrutų, bet tik tuo atveju, jeigu jie tam tikrą kartų skaičių per mėnesį įplaukia ir išplaukia iš uosto. Taigi reikės panagrinėti, kaip yra išduodami lotsmanų sertifikatai. Manau, kad parlamente mes jau iš esmės pasiekėme susitarimą, bet dabar kyla klausimas, kaip bus taryboje. Taip, taryba gali prieštarauti terminui, vis dėlto manau, kad turime laikytis to termino. Tai yra mūsų sąlyga. Jeigu taryba pradėtų kalbėti apie tai, kad kai kurios valstybės narės, neturinčios e, prieimo prie jūros, neturinčios uostų, galėtų vėliau įgyvendinti šią direktyvą, tai yra vienas dalykas. Bet jeigu valstybės narės turi laivų, jos privalo įgyvendinti direktyvą. Tarybai Šis klausimas gali būti sudėtingas, bet nemanau, kad ilgų diskusijų kiltų mm, parlamente. Taip pat nemanau, kad parlamente kils ilgų diskusijų dėl kalbos ir dėl lotsmanų paslaugų. Anksčiau lotsmanų klausimas įėjo į bendrą uostų paketą, dabar jis nebėra įtrauktas. Manau, kad su taryba šiuo klausimu vyks ilgos diskusijos. Bet manau, reikėtų labai aiškiai sutarti dėl terminų. Labai ačiū Jums už bendradarbiavimą, lauksiu diskusijų taryboje, tos diskusijos visada būna įdomios. Ačiū. Ačiū, ponui Sterksui norėčiau priminti laiko terminus. Iki 25 vasario galite pateikti pakeitimus dėl šio pranešimo. E, diskusijos nusimato kovo 20 dieną, o komitete tvirtinsim šį pranešimą kovo 23 dieną. O plenarinėme posėdėje šis dokumentas bus svarstamas įtvirtinimas kovo balandžio mėnesiais. Ačiū pranešimo autoriui. Iš tiesų, klausimas buvo labai įdomus, o dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra nuomonės projektas dėl bendro biudžeto vykdym, įvykdymo patvirtinimo. Nuomonės referentė Inesa Jala Sender, kuri laiku atvyko į posėdžio salę. Taigi, ponė Sender norėčiau suteikti žodį, kad jį pristatytų savo nuomonės projektą. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, neklausiau jūsų tuo metu, kai kalbėti, nes man pačia reikėjo e, išsiaiškinti keletą dalykų. Man tenka toks e, dvilypis vaidmuo e, turiu pareigų transporto komitete, taip pat ir biudžeto komitete dirbu. Tad e, dirbdama abiejose komitetuose galiu, esu labai tinkamas e, žmogus parengti nuomonės e, projektą dėl komisijos bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Šiame pranešime buvo atsižvelgta į komisijos bei e, vykdomųjų įstaigų veiksmus ir tiesiog savo pranešime norėjau identifikuoti tam tikrus aspektus, e, kurie buvo užfiksuoti. Pavyzdžiui, reikėtų užduoti klausimą komisijai, kodėl vis dėlto nėra išnaudotas visos biudžeto skirtos lėšos tam tikrose srityse ir tam tikrų agentūrų atžvilgių, pavyzdžiui, kalbant apie jūrų saugą, apie kelionių, keleivių teisės, keleivių teisų politiką vis stiprėja. Tačiau tik tai 27 procentai mokėjimų asignavimų buvo panaudoti šiai veiklai. Bet to reikėtų priminti ir auditorumų nuomonę, kuri analizavo tyrimų ir plėtros politiką, kaip tai yra susijusi su transporto politika. Ir vėlgi auditorumų nuomonę transporto e, politika, jai skirtos lėšos netinkamai, panau, ne, nėra. Ne e, visiškai išnaudojamos. Dėl tos priežasties savo pranešime ir siūlau, kad būtų geriau e, finansuojami, pavyzdžiui, TNT tinklai, kad būtų e, skirta didesnė Europos bendrijos dalis. Panašiai kaip ir su struktūriniais fondais, iš kurių skiriamos bendrijos e, lėšos projektams susijimsiams su TNT tinklais. Dėl Galilėjo taip pat turiu tam tikrų pastabų. Tai yra klausimas, kuris itin svarbus šiam, šiam komitetui. Mes norime, kad Galilėjo, Galilėjo e, projektas būtų įgyvendintas. Taip pat svarbu, kaip yra panaudojamos lėšos skirtos šiai sistemai. E, žmonės dažnai kritikuoja, kad būtent biudžetiniai klausimai yra ta e, Galilėjo projekto silpnoji grandis ir įsipareigojimų asignavimų. Jie ir mokėjimo asignavimų panaudojimas yra nepakankamas. Dėl tos priežasties mes norėtumėm gauti komisijos e, paaiškinimą dėl šių e, asignavimų panaudojimo Galilėjo projektui įgyvendinti. Taip pat malonu, kad mažėja e, klaidų lygis, o biudžeto įgyvendinimas, įgyvendinant biudžetą ypač e, kalbant apie ES e, projektus, kurie neturėtų susidurti su e, kažkokiais finansiniais sunkumais ir kurių atžvilgių klaidų neturėtų būti daroma. Taigi iš tiesų malonu, kad audito rūmai pareiškia, kad padarytų klaidų lygis yra priimtinas. Ir vėlgi, šiuo atžvilgiu reikėtų e, žvelgti į darbuotojus, e, kurie dirba agentūros ir kurie atsakingi už finansinius dalykus, tie darbuotojai turi būti pakankamai kvalifikuoti. Tad prieš patvirtinant e, transporto skyrių e, biudžeto vykdymo biudžeto įvykdymo e, e, srityje, norėčiau užduoti klausimą e, komisijai dėl asignavimų panaudojimo Marko Polo programai. Komisija iš tiesų turėtų atsakyti klausimus į tuos, kuriuos uždaviau šį rytą ir tuos klausimus, kurie įvardinti pasiūlyme. Esu sulaukusi ir iš kolegų pakeitimų pasiūlymų, taip pat pateikusi esu pati pakeitimų pasiūlymų. Ir artėjant terminui, iki kada reikės pateikti pakeitimo pasiūlymus, e, vis mažėja to laiko ir vis dėlto iki to laiko reikės gauti atsakymus dėl nepakankamo signalų panaudojimo. Aš pati asmeniškai pateiksiu e, nuomonę savo pakeitimo pasiūlymą iki atitinkamo termino. Tad laukiu komisijos ir kolegų pasisakymo dėl pranešimo. Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Kuroš. Dėkuoju, pirmininkė. Iš principo tęsime vakarykštės diskusijas. E, vakar mes aptarėme agentūrų klausimą, tačiau biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra politinis aspektas. Dėl tos priežasties e, mums kyla dar daugiau klausimų. Panas Kroš, galite tęsti savo pasisakymą, sako pirmininkas. Gerbiamas pirmininkė, Tiesiog norėčiau pasakyti, kad biudžeto įvykdinimo patvirtinimo klausimas yra politinis. Ir mes turime patvirtinti biudžeto įvykdinimą kiekvienais metais ir mūsų sprendimai panašus kiekvienais metais. Tad jeigu mes rengiame biudžeto projektą, prašome padidinti skiriamas lėšas, tada e, reikėtų atitinkamai suderinti mokėjimų ir e, įsipareigojimo signavimus, kad tarp jų nebūtų didžiulio skirtumo. Marko Polo Galilėjo projektai yra labai svarbus, už kuriuos atsakingas šis e, komitetas, o lėšų panaudojimas yra tik tai 40, 40 procentų, tad reikėtų užduoti klausimą komisijai, kodėl kodėl asignavimas įsavinimas yra toks prastas. Nes aš prisimenu, kad vyko diskusijos ir buvo teigiama, kad Marko Polo atžvilgiu reikės keisti e, kriterijus. Ir tos diskusijos vyko tada, kai asignavimų pasisavinimas įsisavinimas buvo toks pat, pat, pat prastas. Uh, Pavyzdžiui, dėl galėjo mes išgirdome pasiaiškinimus, dėl ko lėšos taip prastai įsisavinamos, kad pats projektas yra nepakankamai finansavimas, dėl tos priežasties ne visi asignavimai buvo panaudoti. Jūs paminėjote klaidų lygį nuo 2 iki 5 procentų, tačiau mes kalbame apie imti, tad nežinome, kokia yra iš tiesų e, yra situacija su visu projektu. Mano antras klausimas būtų susijęs su biudžeto procedūra. Įsipareigojimų asignavimai yra didesni nei mokėjimų asignavimai. Ir mes manome, matome, kad bėgant metams asignavimai nesisavinami tam tikrose srityse. Tuo tarpu kitose srityse asignavimai yra panaudojami visų šimtų procentų. Tad ar gali būti taip, kad e, per metus būtų perskirtos lėšos tarp atskirų biudžeto e, eilučių. Pavyzdžiui, tos lėšos, kurios nebuvo panaudotos Marko Polo programai, būtų skirtos e, transeuropiniams tinklams, ten, kur lėšų sistavimas yra beveik šimtaprocentinis. Ar tai yra įmanoma atsižvelgiant į e, biudžeto procedūras, tačiau politinė prasme tai būtų labai svarbus signalas. Ačiū. Groš. Dėkojom ponui Krošui. Ponas Krameris. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Iš tiesų, ši nuomonė yra panašiai mūsų ankstesnės nuomonės. Tačiau čia yra keletas gana dramatiškų pastebėjimų. Labai intensyviai diskutavome su komisija, tiek su, ir su taryba. Ir teks ir toliau intensyviai dirbti tam, kad galėtume aiškiai išsakyti savo nuomonę dėl to, kiek yra išnaudojamo signavimų transporto e, srityje. Aš girdėjau, kad Italijoje apie transportą kirtant Italijos sieną toliau į vykstant į kitas Europos šalis, nėra suteikiama pakankamai informacijos apie bilietų pardavimą. Tikrai nėra lengva nusipirkti bilietus iš Italijos į kitas šalis. Aš nežinau, kaip yra su oro transportu ir nežinau, kokią schemą, kokią sistemą jie gyvendina. Aš girdėjau, kad Vokietijoje buvo praėjusiais metais pradėta atnaujinta sistema ir niekas iš tikrųjų nepastebėjo, kad iš tiesų Vokietijoje buvo gyvendinamas europinis teisės aktas. Europos, atsiprašau, Vokietijos ministras elgėsi taip, tarsi tai yra Vokietijos iniciatyva priimtas teisės aktas. Ir tokiu būdu žmonės nežino, kas vyksta visoje Europoje. Ir neaišku, ar tie 27 procentai, kurie yra išnaudojami, kam jie yra išnaudojami, nėra aišku. Aš prieš tris metus taip pat buvau pranešėjų ir mano nuomonė buvo labai panaši į jos, šiandienės mūsų pranešėjos nuomonę. Ir mano pranešimo septintajame punkte mes raginame komisiją mums kiekvienais metais teikti išsames ataskaitas apie projektų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą. Mes tas ataskaitas ir gavome. Tad iš tiesų man labai įdomu Bet gavome ne visas ataskaitas, kurias norėjome gauti. Todėl mano klausimas šiandien yra, ar yra parengta metinė ataskaita, ar galima ją kur nors gauti. Nes tai būtų tikrai labai naudinga informacija parlamentui ir, ir visiems, visoms kitoms institucijoms. Norėčiau paprašyti, kad komisija pateiktų tokias ataskaitas, nes jos tikrai padėtų mūsų tolesnėme darbe. Ačiū, pana Krameri. Pane Vaisner. Dėkuoju pirmininkė. Iš esmės sutinku su anksčiau kalbėjusiais kolegomis. Visų pirma, dėkoju ponėje Jalai už parengtą pranešimą. Žinoma, negalime būti patenkinti tuo, kad viena vertus įsipareigojimai įsipareigojimų asignavimai negali būti keičiami bėgant metams, bet tie asignavimai nėra pilnai panaudojami. Ponas Krošas išsakė, ką ir jisai galvoja apie šitą e, situaciją. E, išgirdome kolegą raginant komisiją pateikti išsame ataskaitą apie lėšų panaudojimą. Ir tikrai tai būtų naudinga ir labai svarbu, nes tai padėtų užkirsti kelią tolesniems lėšų nepanaudojimo atvejams ateityje. Nes visas skiriamas biudžetas turėtų būti išnaudojamas kaip galima efektyviau. Aš manau, kad ponas Krameris buvo visiškai teisus, jeigu mes išnaudojame tik tai 27, 27 procentus skiriamo asignavimų, tai yra tikrai nepriimtinas rezultatas. Ir gaila, kad Europos lygių neturime vieningos, tarkime, geležinkelio bilietų pardavimo sistemos, bet tai nėra susiję su kaštais. Tai yra šiek tiek, šiek tiek kito pobūdžio klausimas. O dėl klaidų lygio nuo 2 iki 5 procentų, tas lygis turėtų būti dar mažesnis, mažiau negu 2 procentai. Taip pat norėčiau komisijos paklausti, kaip būtų galima pagerinti skiriamų lėšų įsisavinimą. Ir ponui Grošui pastaba galbūt dėl to, ar galima būtų perkelti asignavimus iš vienos biudžeto eilutės į kitą biudžeto eilutę. Na, aš nesu čia biudžeto ekspertė, bet tikrai manau, kad būtų labai gerai, jeigu toks lankstumas būtų įmanomas. Tokiu būdu turimus išteklius panaudotume geriau. Ačiū ponai Vaisteriui. Dabar ponas Balčiai iš komisijos. Thank you, Mr. Um, President. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, pereisiu prie, ang... prie prancūzų kalbos. Pirmiausia, bendrai sureaguosiu į viską, ką išgirdau. Norėčiau priminti Jums, kad įsipareigojimų asignavimai yra naudojami kitaip nei mokėjimo asignavimai. Įsipareigojimų asignavimus galima naudoti tik tuo atveju gaunamas prašymas arba sąskaita. Dabar pakalbėsiu apie tris aspektus - transporto saugumas, sauga, e, keleivių teisės ir Marko Polo. Svarbiausias su Marko Polo susijęs dalykas yra tas, kad buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės ir 2009 metais lėšų panaudojimas priartėjo prie 100 procentų. Net kai kurios lėšos dėl Marko Polo sėkmės iš vienos eilutės buvo netgi perkeltos į kitą eilutę. Taigi, lėšų įsisavinimas palyginti su 2008 metais labai pagerėjo. 2008 metais trūko banko garantijų. Taigi buvo kilę techninių problemų. Dėl Galilėjo galiu pasakyti, kad 2008 metai buvo pereinamieji metai ir tais metais iš esmės buvo rengiamasi susitarimui su Europos erdvės tyrimo agentūra. Ir taip pat e, kai kurie žmonės iš GSA agentūros e, perėjo dirbti į komisiją. Jie pradėjo dirbti komisijoje 2008 metų pabaigoje. Buvo pasirašytas tais metais ir susitarimais. O 2009 metais buvo galutinai užbaigti slapti susitarimai ir pirkimai. Tik 2008 metai buvo pereinamieji, 2009. 2009 metais mes įgyjome pagreitį. Dėl TNT agentūros darbuotojų skaičiaus galiu Jūs patikinti, kad laisvų darbo vietų yra minimaliai. Iš maždaug šimto darbo vietų laisvi yra tik du etatai. Todėl agentūra nesamdo daug darbuotojų. Iš pat pradžių buvo jų pasamdyta daug, bet turbūt žinote, kad nuo darbuotojo pasirinkimo iki jo faktinio įdarbinimo gali praeiti 2-3 mėnesiai. Toliau dėl pono Kramer pastabos dėl 27 procentų keleivių teisėms. Norėčiau priminti, kad um, keleivių teisėms įgyvendinti buvo skirta atskira eilutė 360 milijonų. Vėliau ta suma buvo padinta iki, iki 750 milijonų. Įgyvendinant keliaivių teisės reikia įgyvendinti įvairias strategijas. Aš suteiksiu žodį ponui Filip, jums, jums pateiks daugiau informacijos. Taip, kaip sakė kolega, 2008 metais mm, šioje biudžeto eilutėje įsipareigojimo signavimai buvo 400 milijonų. Taip pat buvo skirta lėšų informatumui apie keleivių teisės didinti. E, viena mūsų veiklos rušis buvo oro transporto keleivių teisės. gavę pasiūlymų mes kai kurios darbus nusprendėme atidėti ir dabar galiu pasakyti, kad e, artimiausių metų pradėsime kampaniją, projektą, kad išsiaiškintume, kaip e, pagerėjo keliaivių teisų įgyvendinimas. Taip pat vertinsime ir naujas teisės, kurios įsigaliojo 2009 m. lakurčio mėnesį. Taip pat galvosime ir apie būsimas iniciatyvas, dėl keliaivių teisų transporto srityje ir autobusų keliaivių teisų. Šias iniciatyvas numatome gyveninti šiemet. Mm. Toliau dėl to, ką sakė ponas Melučiai dėl mokėjimų asignavimų. Komisija savo preliminariame biudžete numatė 300, 350 tūkstančių šioje biudžeto eilutėje. Lėšų panaudojame maždaug 55 procentus, bet taip atsitiko dėl to, kad kai kurie darbai buvo atidėti. Ačiū. Dėl mano klausimo apie ataskaitas, kurios turi būti teikiamos kasmet. Gal galėtumėte apie tai pakalbėti? turbūt ne karto po komisijos pasisakymo iš karto pakilo tiek daug rankų ir yra norinčių pasisakyti tokiamis įvairiomis temomis. Taigi, ar Maiklas turi klausimą? Taip. Ataskaita parengta 2000, dokumente 2007 metų kovo pirmos dienos yra pasakyta, kad mes kasmet turėtume gauti ataskaitas, kur jos yra, ar jos apskritai parengtos. Aš pateiksiu klausimą prancūzų kalba. Mano klausimas susijęs su imtimi, norint išsiaiškinti, kokios yra išlaidos. Buvo paminėta paklaida 2-5 procentai, tačiau koks yra imties dydis? Ar tai yra 5 procentai ar kitoks dydis? Turbūt biudžeto kontrolės specialistai tai žino. Kitas dalykas. Kai kurios biudžeto eilutės kai kurios biudžeto eilučių lėšos buvo padidintos, tačiau kartais projektai negyventinami dėl to, kad trūksta lėšų. Ir kartais metų pabaigoje lėšus tam tikros eilutės įskiriama daugiau. Taigi biudžeto eilutės didinamos, o biudžeto kontrolės atstovai tam priešinasi. O manau, kad Dėl to galėčiau pareikšti tik um, apgailestavimą, kadangi transporto sritis nepakankamai finansuojama, o juk biudžeto projektai yra labai svarbus ir tikrai, kai lėšos panaudojamos beveik šimtų procentų, tai belieka apgailestauti, kad mokėjimo, mokėjimo asignavimai nėra keičiami. Eh, Pranešimo autorė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui už pateiktą informaciją, tačiau norėčiau užduoti dar vieną klausimą dėl Galilėjo. Dabar praėjo ir krizinis laikotarpis, ir per tas vidutinis laikotarpis. Ir matome, kad asignavimų panaudojimas, pager, panaudojimas pagerėjo, tačiau vis dėlto lieka ties 50 procentų riba. Pirmininkas, atrodo, kad kyla vis daugiau klausimų, kadangi jūs neatsakėte visus klausimus, e, kai kalbėjote pradžioje. Ačiū, sako e, komisijos atstovas, pradėsiu nuo Galilėjo situacijos. Dėl situacijos e, pagerėjimo. 2009 metais šimtų procentų buvo panaudoti asignavimai. Ir man atrodo, skaičiais kalba už save. Galilėjo galėtų kenčia nuo kitokių e, problemų, pažiūrėjau, nuo projekto įgyvendinimo. Iki šiol, kas buvo padaryta 2009 metais, buvo padaryta iš tiesų ženkli pažanga. Dabar dėl e, klaidų lygio ir kalbant apie imties dydį. Ja nustato audito rūmai. Tad iš tiesų nežinau, e, kokia buvo imties apimtis. Dažnai imtis būna pakankamai nedidelė. Aš galiu tiesiog pasakyti, ką mes darome, kai atliekam audito veiklą, jeigu jūs tai domina. Mes dažnai e, atliekame auditą dėl pačių svarbiausių kontraktų, kalbant apie jų mastus, e, žiūrime į taisyklės, ir tada numatome tam tikrą imti kitiems e, projektams, kitiems kontraktams. E, tie projektai atrenkami atsitiktinė tvarka ir taip pat numa, paimama tam tikra imtis iš pačių rizikingiausių projektų, iš mūsų patirties praeitįje, kai mes manome, kad situacija nėra pati geriausia. Taigi tokie yra komisijos imčių ėmimo metodai. Tuo pat metu mes organizuojame ir tam tikrą prevencinę auditinę veiklą, kurios metu nurodome, kaip naudos gavėjai turėtų gyvendinti taisyklės. Be to, pačio kontrakto įgyvenimo metu, siekdami iš, išvengti problemų kontrakto pabaigoje, bandome išspręsti šias problemas kontraktų gyvenimo pradžioje, organizuojame e, seminarus ir bandome išaiškinti naudos gavėjams, ar jie tikrai supranta tai, kas yra surašyta kontrakte. Tokiu būdu mes bandome sumažinti klaidų e, skaičių, kuris atsiranda įgyvenant kontraktus. Dabar dėl e, perkelimų tarp biudžeto įlučių. Na, iš tiesų yra tam tikra įprastinė praktika mūsų gyvenime perkelti tam tikrus asignavimus, kai kalbame apie įsipareigojimo asignavimus, kai mes manome, kad iš tiesų yra nepanaudotų lėšų, kurios galėtų būti panaudotos e, kitai biudžeto eilutei, taip ir daroma. Pavyzdžiui, 2008 metais pas mes naudojame asig įsipareigojimo asignavimus, e, panaudojimo lygis buvo 98 procentai. Taigi iš tiesų mes neturėjome daug galimybių e, panaudoti nepanaudotus asignavimus. Dabar kalbant apie mokėjimo asignavimus, situacija skirtinga, kaip pasakė kolega, nes iš tiesų naudot, e, naudos gavėjas turi pateikti prašymą, kad tos lėšos būtų jiems skirtos. Bet kuriuo atveju komisija e, spalio mėnesį perkelia gauna prašymus dėl mokėjimo signavimo. Jeigu to nebūna padaryta, mes tada manome, kad mokėjimo signavimai yra įvykdyti. Supraskite, kad iš tiesų labai sunku e, nuspėti e, tam tikrus dalykus, kai ypač kalba eina apie nedidelės sumas. Dar norėčiau e, kalbėti apie tai, ką pasakė ponas Kramer dėl ataskaitų pateikimo, dėl to, kaip yra įgyveninamos biudžeto eilutės. Na, galbūt e, kilo tam tikras nesustipratimas, nes mes pateikėme ataskaitas e, dėl kiekvienos biudžeto eilutės biudžeto generaliniam direktoratui ir manau, kad jis būtent turėtų pateikti jums ataskaitą. Ataskaita iš tiesų egzistuoja, Ji yra parengiama periodiškai, dažnai. Iš tiesų nekyla jokių problemų, jeigu pagėdautumėt, kad mes pateiktumėm kažkokią papildomą informaciją dėl biudžeto įlučių gyvenimą, kalbant tiek apie mokėjimų, tiek įsipareigojimų įsignavimus. Pirmininkas, ačiū. Na, reikėtų pasakyti štai ką. Kramer iškėlė svarbu klausimą tie, kurie turėjo pateikti ataskaitas kasmet, to nepadarė. Ir dėl tos priežasties mes turime šį klausimą spręsti. Komisijos atstovas. Ataskaita už atitinkamus metus yra baigiama renkti tik tai kitų metų pirmaisiais metais mėnesiais. Pavyzdžiui, dėl 2009 metų mes parengsime ataskaitą tik tai 2010 metų kovo mėnesį. Pirmininkas, na, tokios informacijos mums iš tiesų reikėtų. Ačiū. E, pone e, Ajala Sander, prašom. Ačiū. Iš tiesų, mes žvelgiame atgal į 2008 metus ir, kaip pasakė ponas Kramer, kol kas mes negavome tų pažadėtų ataskaitų už visus metus. Dėl tos priežasties iš tiesų pagėdatumėm, kad komisija pateiktų šių ataskaitų kopijas. Ypač e, e, kalbant apie tuos e, ypatingus projektus. Ir iš tiesų kovojame su biudžeto komitetu dėl lėšų skiriam, skiriamų šiems projektams. Ir labai gailestavime, kad šių projektų atžvilgių asignavimų panaudojimas yra nepakankamas. Kaip ir pasakė kolegos, kalbėjo anksčiau, e, kokia imtis yra nustatoma, kai auditorumai atlieka tyrimus. Apie tai mums reikia daugiau informacijos. Tačiau be abejo dabar situacija taps daug, daug aiškesnė kartu su nauju auditorumo pirmininku. Uh, Būtent auditorumai turėtų užtikrinti didesnį skaidrumą mums, išaiškindami, kaip jie nustato imties dydį ir kaip yra paimama pati tyrimų, e, tyrimo imtis. Iš tiesų situacija pagerėjo ir siekiame, kad situacija ir toliau gerėtų. Na, šiuo atveju mes kalbame apie 2008 metus ir žinome, kad situacija nuo to ženkliai pagerėjo. Bet kuriuo atveju iš tiesų laukiu e, pakeitimų pasiūlymų iki nustatytos, e, te, nustatyto termino. Terminas yra 3 vasario, 22 e, diena vasario mes jūs aptarsime, 23 dieną balsuosime ir manome, kad biudžeto kontrolės komitetas galėtų balsuoti kovo mėnesį. Taigi trečia. E, diena vasario, iki kada galite pateikti pakeitimus. Dabar padarysime trumpą pertrauką, iki prie mūsų prisijungs pirmininkaujančios Ispanijos šalies atstovai, tad norėčiau, kad e, mes darbą pratesmėm 11 valandą. Tokiu būdu ir Ispanijos žurnalistai galėtų susistatyti savo įrangą. Tikiuosi, kad iš tiesų pasirengsite gražiai pasirodyti Ispanijos televizijoje po 15 minučių. Darbą tęsime 11. Okay, colleagues. Can I welcome to the... Kolegos, noriu pasveikinti mūsų komitete Ispanijos ministrą Blanko Lopes. Sveikinu atvykusi mūsų komiteto posėdį, mums tikrai yra labai malonu, kad atvykote ir visi mūsų komiteto nariai su nekantrumu laukia to, ką mums ketinate pasakyti dėl Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės planų. Be jokios abejonės, ankstesnė patirtis bus tikrai prisiminta, galbūt jų užduosime net ir klausimų, kai kurie iš jų galbūt bus nelabai patogus, bet mums jie tikrai rūpi. Tokiu būdu šiandieną bandome nušauti du zukius vienu šūviu. Šį rytą bandysime užduoti visus klausimus, kurie mums rūpės šį rytą, o po to po pietų sustiksime su jūsų kolega, turizmo ministru. Ir su juo taip pat pabendrausime, tai tokiu būdu galėsime labiau susipažinti su tuo, kągi siūlo Ispanija kaip pirmininkaujančioji valstybė. Aš žinau, kad jūs esate jau lankėsis pas mus prieš Ispanijai perimant pirmininkavimą ir tas susitikimas iš tiesų buvo mums labai naudingas. Vakar Švedijos ministrė pabaigė savo pareigas kaip Švedijos anksčiau pirmininkavusios šalies atstovė, o dabar mes jau nekantri laukiame ir jūsų darbo pradžios. Tikrai labai nuoširdžiai bendradarbiausime su jumis jūsų valstybės pirmininkavimo metu ir norime jums palinkėti kuo didžiausios sėkmės. Tad norėčiau dabar jums, ministrė, perleisti žodį ir jeigu galėtumėte kreiptis į mūsų komiteto narius, būtume labai dėkingi. Dėkui. Ačiū. Pirmininkė, ponės ir ponai. Šiandieną atvykau parlamentą tam, kad paaiškinčiau Ispanijos, kaip ir meninkaujančios šalies, pagrindinius tikslus ir ketinimus, kuriuos ketiname įgyvendinti per ateinančius pusę metų Europos transporto politikos srityje. Tai, ką išsakysiu dabar žodžiu, yra prieinama ir dokumente anglų kalba. Po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Ispanijos Ispanija kaip pirmininkaujančioji valstybė turės prisitaikyti prie naujos institucinės sistemos nustatytos Lisabonos sutartyje. Žinoma, Lisabonos sutartis parlamentui suteikia daugiau įgaliojimų ir, mano nuomonė, tai bus tikrai naudingas pokytis Europos piliečiams, kuriuos jūs ir atstovaujate. Esate jų tiesioginiai atstovai. Tam, kad palengvintume parlamento darbą, naujomis sąlygomis ir per ateinančius pusę metų aš atvyksiu į parlamentą pirmininkavimo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje ir taip pat ketinu apsilankyti parlamente kovo mėnesį tam, kad jums galėčiau pristatyti transporto tarybos, e, pavasario transporto tarybos darbo rezultatus. Ispanijos vyriausybė ketina paskatinti tokias programas ir veiksmus, kuriais yra siekiama užtikrinti vieningą Europos ekonomikos atsigavimo procesą. Ponis ir ponai, Į ką kreipsime dėmesį per pusę metų? Tai bus inovacijos, išorės santykių stiprinimas tarp ES ir kitų valstybės narių. Transportas atlieka labai svarbu vaidmenį mums siekiant tvarios ekonomikos visose ES šalyse ir Europos e, sąjungai pirmininkaudama E, Ispanija ir stengsis kreipti daugiau dėmesio į šiuos tikslus, tam, kad būtų užtikrintas geresnis judumas, švaresnė aplinka, geresnė ekonomika ir pagerinti transporto tinklai ir mūsų transportas taptų konkurencingesnis. Atsižvelgiant į komisijos išleistas gairias, mes daug dėmesio skirsime miesto transportams, transporto sistemai, kuri sukelia didžiausią neigiamą visos transporto sistemos E, poveikį. Vėliau Europos komisija spalio mėnesį parengs savo veiksmų planą miesto transporto srityje, kur bus numatyti konkret, konkretus veiksmai. Ispanijos e, vyriausybė vasario 12 dieną organizuos koronijo debatus Lekorūnė mieste organizuos debatus, kur bus diskutuojami ir svarstami šie svarbiausi klausimai. Tikimės, kad mums pavyks pasiekti bendro susitarimo birželio taryboje, kur jau galėsime ir priimti galutinės išvadas. Tai būtent, kad ten bus priimtos galutinės veiksmų gairės šioje srityje. Po to, kai bus išleistas e, žalesis, e, žalioji knyga Europos transporto sistemos klausimais, Vasario mėnesį mes stengsime pilnai gyveninti dvi iniciatyvas, kurios buvo pradėtos praėjusi birželį. Iki 2010 metų pabaigos norėtume įgyvendinti e, transporto, transatla, e, transeuropinių transporto tinklų įgyvendinimo gairės. Ir ta, taip, dėl to reikės e, priimti tam tikrus sprendimus dėl kriterijų ir metodų, kurie bus naudojami tam tikslui gyvendinti. Ispanija kaip pirmininkaujančioji valstybė taryboje dalyvaus debatuose ir ypač daug dėmesio bus skirta tvarumo principui įgyveninant transeuropinius transporto tinklus. Komisija organizuos ministerinio lygio susitikimą e, Birželio 8-9 dieną Saragosoje, kur bus taip pat diskutuojama apie transeuropinius transporto tinklus po metodologijos pereisime prie transeuropinių transporto tinklų veikimo peržiūrėjimo. Ir čia Ispanijos vyriausybei bus svarbiausias klausimas viduržėmio jūros koridorius. Jeigu siekiame tvaraus transporto, yra labai svarbu, kad skatintume visas transporto rūšis, taip pat ir geležinkelio transportą, būtent dėl to, kad e, jais daro ne, ne, nedidelę žalą aplinkai. Buvo priimta naujoji, na, naujas reglamentas, kuriuo skatinama padidinti Europos transporto konkurencingumą. Jo šviesoje mes bandysime pasiekti susitarimą su parlamentu, tam, kad parlamentas pilnai pritartų viskam, ką numato šitas reglamentas. Ponios ir ponai, konkurencingumas transporto srityje mums padėtų pagerinti ES teikiamų paslaugų kokybę ir taip pat pagerintų e, bendrą transporto sistemos veikimą ir keliaivių teisų užtikrinimą. Visų pirma, turime stengtis įgyvendinti transporto te, e, keleivių teisės tiek sausumos transporto srity, tiek jūros transporto srityje. Toks bus vienas mūsų prioritetų ateinantiems pusiai metų taip pat. Pirmininkaujantį šalis nori, kad būtų tęsiamas diskusijos šio klausimu, kad e, būtų pasiekti tinkami rezultatai visų transporto rūšių e, naudotojams, nepaisant transporto rūšies. Mes laikomės nuomonės, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti e, keliaivių teisėms. Tai yra, kad keliaiviai turėtų būti tinkamai informuojami, jeigu e, kelionė yra nuliuojama, nes gauname vis daugiau skundų susijusių su tai. Taip pat labai svarbu atlikti pasirengimą į darbą, kad būtų surastas bendrijos sprendimas, kaip turėtų būti apsaugoti keliaiviai, jeigu, pavyzdžiui, avialinija subankrutuoja. Abies šiais klausimais mes kreipsimės į komisiją, kad jį pateiktų e, teisėkuros pasiūlymą, kad galėtumėm tęsti pradėtus darbus. Kalbant apie aviacijos sektorių, mes iš tiesų e, bandysime žengti į priekį su vieningu e, dangaus Europos dangaus projektu. Ir tai yra iš tiesų labai svarbus Europin, Europos projektas, kuris užtikrins e, didesnį Europos aviacijos e, sektoriaus saugumą. Madride e, bus organizuota 25-26 vasario dienomis konferencija. Ir mes ketiname patvirtinti taip pat ir antrąjį teisėkuros e, projektą, kuris bus e, patvirtintas ES. Tad mes bandysime iš tiesų dėti visas pastangas, kad būtų pasiekti šie tikslai. Kai kalbant, kalbant apie jūrų transporto e, konkurencingumą, mes bendradarbiausime su Europos parlamentu, kad būtų patvirtinta direktyva, kuri leistų duomenis elektroniniu būdu pateikti, kai laivai atvyksta arba išvyksta iš oro uosto. Ši direktyva e, sieks sumažinti biurokratiją, kuri iš tiesų kartais sumažina e, sektoriaus konkurencingumą. Kalbant apie inovacijas, mes e, sieksime toliau skatinti inovacijas mūsų pirmininkavimo metu. Mūsų pirmininkavimo metu taip pat mes ketiname sukurti tam tikrą naują darbo modelį EGNOS atžvilgiu Ir tikėkime, kad šis projektas tęsis iki 2013 metų. Kalbant apie Galilėjo programą, tęsime. Ir tikimės, kad reglamentas, kuris reglamentuoja Galilėjo priežiūros agentūrą, bus patvirtintas e, šį pusmetį. Taip pat mes norėtumėm e, tęsti darbą per, perorganizuojant e, tris kontrolės. Uh, E, centrus. Tęsime darbą dėl pažangių transporto sistemų, kalbant apie kelio transportą bei sąsąją su, su kelio transportu bei kitomis transporto rūšimis. Sieksime susitarimo su Europos parlamentu. Dabar dėl saugumo. Tai taip pat bus vienas iš prioritetų mūsų pirmininkavimo metu, kalbant apie visas transporto rūšis. Ir nemanome, kad šiuo atveju reikėtų nusileisti. Aviacijos saugumo e, atžvilgiu mes dirbsime su komisijos pasiūlymu dėl e, reformų susijusių su tyrimais įvykus e, nelaimingiams atsitikimams. Reikėtų daugiau atsižvelgti į, į, į aukas bei aukų giminių reikalavimus, kad e, būtų imtas atitinkamų tyrimų ir kad būtų kompensavima kompensuojama po įvykusios nelaimės. 29-31 kovo dieną Monrealėje bus organizuota konferencija, kurioje bus pristatyta trumpai mūsų politika, e, kad galėtume mes prisidėti prie didesnio aviacijos saugumo pasaulyje, ypač kalbant apie saugumo patikrinimą bei pilotų mokymą ir taip toliau. Atsižvelgiant į pastaruosius išpolius, E, bandant susprogdinti lėktuvus, e, bus organizuojamas Lekorunija neformalus ministrų sustikimas, kurio metu bus e, skiriamas dėmesys saugumui ES oro uostose. Iš tiesų reikalinga pažanga šioje srityje, dėl tos priežasties reikia priimti sprendimus vieningai. Antraip Europos piliečiai nesupras, dėl ko mes nesugebama susitarti dėl tokių svarbių klausimų. Kalbant apie saugą keliuose, e, taryboje mes bandysime, e, kad būtų įgyvenintos tos e, iniciatyvos susijusios su sauga keliuose veiksmų planu ir ketiname organizuoti Madride atitinkamą konferenciją gegužės mėnesį. Šios konferencijos metu mes aptarsime E, kelių saugumo kultūrą. Pirmininkaujanti šalis pateiks e, šios konferencijos rezultatus e, transporto ministrų susitikime birželio mėnesį. Taip pat to susitikimo metu bandysime gerinti santykius su tarp ES ir trečiųjų šalių. Taip pat reikėtų priminti ir antrąjį etapą derantis dėl ES ir JAF aviacijos susitikimo. Sustarimas, prašau, buvo organizuotas e, susitikimas su JAV transporto ministru e, su tikslu padaryti pažangą šio sustarimo metu ir ES pagėdauja subalansuoto E, susitarimo ir kad būtų užtikrinta abipusė prieiga prie rinkos ir kad būtų užtikrintos investicijos abiejose srityse. JAV transporto ministras pareiškė, kad e, nesugebėjimas e, susitarti dėl šio susitarimo JAV būtų nepriimtinas. 15-17 vasario dienomis bus organizuotas antrasis dėrybų raundas su JAV ir tikiuosi, kad tai duos teigiamų rezultatų. Šiuo atžvilgiu norėčiau iš tiesų padėkoti e, ponui Simpsonui, e, komiteto pirmininkui, už jo indėlį šiame darbe. Galiausiai norėčiau Jums priminti, kad e, gegužės mėnesį bus organizuotas Europos ir Latino Amerikos susitikimas Braz Brazilijoje. Mūsų tikslas yra pasirašyti dvišalį susitarimą dėl aplinkosauginio saugumo ir operacinio saugumo tarp ES ir Braz Brazilijos. Pabaigai turiu pasakyti, kad mūsų e, darbo tvarkė yra ambicinga, apima labai svarbius dalykus susijusius su transporto sistemos tobulinimu Europoje. Ir komisija bei Europos parlamentas šiuo atžvilgiu vaidins labai svarbų vaidmenį. Aš esu įstikinęs, galiu pasikliauti Europos parlamento parama. Iš karto noriu padėkoti už jūsų pasiūlymus. Ačiū, kad išklausėte. Ačiū. Minister, thank you very much indeed. Ministrė, labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą, dalyvavimą šiame posėdėje. Prieš teikdama žodį koordinatoriams norėčiau Jūs patikinti, kad labai džiaugiuosi girdėdamas jūsų pasiryžimą e, prisidėti prie ES ir JAV civilinės aviacijos susitarimo. Džiaugiuosi, kad jūs rengiate antrą dėrybų raundą vasario mėnesį Madride. Manau, kad jis mums daug ką žada. Ačiū Jums už Jūsų asmeninį susidomėjimą šiuo konkrečiu klausimu ministrė tikiuosi dalyvauti susitikime Saragosoje birželio mėnesį. Labai tikiuosi, kad pavyks ten sudalyvauti. Pone Jala Sender man sakė, kad e, tas miestas įsikūręs gražioje Ispanijos vietoje, gražiame regione. Tikiuosi, kad dalyvaus ir kiti parlamento nariai. Dabar suteiksiu žodį EPP frakcijos atstovui ponui Groš. Ačiū. Dėkoju Ispanijos ministrui už jo kalbą. Tai, ką jūs sakėte, buvo daug konkrečiau nei iki šiol mes skaitėme įvairiuose dokumentuose. Džiaugiuosi, kad įvardijote uh, įvairių sričių prioritetus. Esu įsitikinęs, kad kolegos dar grįž prie tų klausimų, kurie įtin domina šį komitetą. Parlamentas ir taryba ne visada domisi tomis pačiomis temomis. Vis dėlto, manau, vertėtų šiek tiek sinchronizuoti savo darbą, nes priešingų atveju nepasieksime rezultatų. Labai gerai, kad jūs nusprendėte spręsti miesto transporto klausimus. Ankstesnės kadencijos parlamente mes gilinomės į įvairias sistemas. Ateityje 80 procentų žmonių gyvens miestuose, taigi judumas bus itin svarbus dalykas. Šio, šią temą norėčiau pateikti paprastą klausimą. Ar manote, kad ta negriežta politika, palyginimas, standartų nustatymas, keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais yra pakankama, ar vis dėlto kai kuriuose srityse reikėtų eiti toliau. Dėl transeuropinių transporto tinklų manau, kad čia pagrindinė problema yra finansavimas. Yra gerų minčių, yra gerų projektų, yra 18 prioritetų sąrašas kurį norėtume gyveninti, bet norėčiau išgirsti, kaip taryba ketina teoriją paversti praktiką, kaip jūs kartu su parlamentu ir komisija numatysite naujus finansavimo šaltinius. Transporto ministrai dažnai pateikia ilgą pageidavimų sąrašą, tačiau finansų ministrai daug ką išbraukė iš to sąrašo galvodami apie finansavimo galimybės. Mes remiame jūsų prioritetų sąrašą. Jūs nelabai nedaug kalbėjote apie sausumos transportą, bet manau, kad jeigu tik bus politinė valia, jeigu bus užtikrintas finansavimas, galėsime paremti ekologiškas transporto priemonės. Ir tuo Europa išsiskirtų iš kitų ir užsitikrintų tvarę ateitį. Būtent šis dalykas galėtų išskirti Europą iš kitų regionų. Dėl mokslinių tyrimų, taip reikėtų svarstyti, iš kur gauti lėšų. Norėčiau paklausti, ar jūs esate pasirengęs pateikti konkrečių skaičių šioje srityje. Yra pasirašyta nemažai tarptautinių susitarimų, jūs apie juos kalbėjote, apie juos kalbėjo ir mūsų pirmininkas. Tie susitarimai labai svarbus. Jūs kalbėjote apie oro transportą, bet man atrodo, kad ir jūrų transporto srityje reikia daugiau dirbti mm, tarptautiniu lygiu, nes priešingų atveju nukenties mūsų patikimumas ir Europos geri ketinimai bus nieko verti. Norėčiau paklausti, ar numatote kokios nors pažangos jūrų transporto srityje? Ir galiausiai klausimas apie išlaidų internalizavimą. Komisija parengė studiją apie Eurovinietę. Ta studija baigta jau prieš kurį laiką ir norėčiau paklausti, kodėl jūs šiandien apie tai neužsiminėte, kokie yra jūsų ketinimai ir užmojai šioje srityje. Dėkoju ponui Groš. Noriu pasakyti, kad koordinatoriams suteiksiu žodį keturioms minutėms, kiti komiteto nariai galės kalbėti po tris minutės, tada liks laiko ministrui atsakyti į klausimus. Ministrui pasakysiu, kad išklausysime po tris klausimus, tada suteiksime žodį jums. Socialdemokratų grupė, ponas Alkadravai. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į šį komitetą. Linkiu Jums ko geriausios sėkmės. Net nebejoju, kad Jūs būsite labai pasišventęs savo darbui artimiausius kelis mėnesius. Mes jūs remsime, padėsime jums plėtoti politiką. Jūsų planas yra tikrai didelio užmojo, bet žinoma, taryboje visada būna sunkiausia dirbti su lėčiausiai dirbančia valstybė nare. Būtent tai trukdo siekti pažangos. Šiuo metu vyksta labai svarbi diskusija apie transporto ateitį. Mes rinksimės tam tikras strategijas, rinksimės tai, ką reikėtų nuveikti per artimiausius dešimt metų, kad sukurtume tvarę ir saugę transporto sistemą. Taryba nekarta yra pateikusi pareiškimų apie tvarų transportą. Tam tikrų teiginių buvo pateikta Kopenhagos konferencijoje, tačiau kai ateina laikas priimti apčiuopiamus konkrečius teisės aktus, pradedama dvėjoti. Čia turiu galvoje ir eurovinietę, ir išorės išlaidų internalizavimą ir kitus dalykus. Ką reikėtų daryti, kad pasiektume tikslų? Norėčiau šio klausimo išgirsti jūsų nuomonę. Buvo sakyta, kad judumas miestuose yra labai svarbus prioritetas. Jūs tai minėjote, jūs kalbėjote ir apie prekių vežimą geležinkeliais. Tai taip pat svarbi tvarios transporto sistemos dalis. Reikia galvoti ir apie prioritetinius transporto koridorius, apie infrastruktūros finansavimą, apie tai kalbėjo ir ponas Groš. Reikės pagalvoti apie šiuos dalykus, ypač galvojant apie biudžetą. Žinome, kad nuomonės dėl keleivių teisių, ypač oro transporto srityje, šiek tiek išsiskiria. Vis dėlto labai svarbu siekti pažangos. Svarbu siekti pažangos ir tyriant avarijas. Mes norime, kad čia būtų vadovaujamasi bendru europiniu požiūriu, nes saugumas yra labai svarbus dalykas. Ir žinoma, jeigu jūs pateiksite pasiūlymus šioje srityje, mes remsime jūsų pastangas. Saugumas, sauga taip pat mums svarbus dalykai. Komisija yra pažadėjusi parengti veiksmų planą ir aš labai tikiuosi, kad taryba bus pak pakankamai ambicinga šio klausimu. E, mes žinome, kad kasmet e, avarijose žuva apie 40 tūkstančių žmonių, taigi šioje srityje tikrai reikia daug ką nuveikti. Tikiuosi, kad mums pavyks bendradarbiauti ir pagerinti transporto sistemas. Ačiū pono Elkadraui, dabar liberalų frakcijos vardu ponia Maisner. Dėkoju, ministrė. Dėkuoju už Jūsų pastabas. Tikrai labai laukiu tolesnių Ispanijos veiksmų ir mūsų vaisingo bendradarbiavimo jums pirmininkaujant. Minėjote keletą svarbių klausimų transporto srityje, bet nepaminėjote to, kas yra svarbiausia mums liberalams. Būtent nelabai kalbėjote apie vidaus transporto rinkos liberalizavimą. Aš žinau, kad vidaus rinka yra ES širdis, variklis ir be veiksmingo transporto ji negalės funkcionuoti. 92 metais buvo e, pradėta gyvendinti vidaus rinkos idėja ir man įdomu, ką Jūs manote, kas turėtų būti padaryta tam, kad vidaus Europos e, transporto sistema būtų pagerinta. Mes jau matėme kai kurios sprendimus, kurie iki šiol buvo priimti, bet norime pabrėžti, kad mes labai nenorėtume, kad būtų e, įgyvendintas protekcionizmo principas. Jo turėtume išvengti mūsų nuomonė. Toks mano vienas pastebėjimas. Toliau tvarumas. Jūs kalbėjote apie tvarumą. Ir e, tai, kad transportas iš tiesų veikia klimatą. Tad turime žvelgti, kuria kryptimi transportas turėjau, turėtų toliau vystytis minėjote tyrimus ir plėtrą. Manau, kad kaip tik į tyrimus ir plėtrą turėtume ir atsigręžti, priimdami sprendimus dėl tolesnės transporto plėtros. Taip pat oro saugumas turėtų būti viena iš mūsų prioritetinių sričių. Esame girdėję daugybę diskusijų apie draudimą įnešti skyščius į lėktuvą, taip pat apie kūno skenerius. Ir Müncheno oro uoste, pavyzdžiui, neseniai buvo įdėkta tokia naujovė, kad kuri sudarė keblumų visiems keleiviams ir dėl to mums kilo klausimų, ar ta naujoji sistema iš tiesų užtikrina saugumą. Nejaugi nėra jokių kitų būdų pagerinti saugumą. Taip pat kalbame apie keleivių teisės. Svarstėme ir pranešimą apie tai, apie tai, kaip užtikrinti keleivių teisę skirtingose transporto rūšise. Ir labai tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai bendradarbiauti ir šiais klausimais. Taip pat iš išorės kaštų internalizavimo klausimas. Prieš tai kalbėjęs kolega apie tai kalbėjo ir mano nuomonė taip pat čia mums reikia rasti sprendimą. Galbūt nepavyks rasti panacėjos vaisto nuo visų lygų, bet vis tiek man būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kokie galėtų būti mūsų tolesniai žingsniai. Taip pat integruota jūrų e, transporto politika, man tai yra ypač svarbu, svarbus klausimas. Ispanijoje jūs gyvenate apsupti jūros. Ir e, Manau, kad jūs taip pat manote, kad šitas klausimas yra labai svarbus. Tai kaip jūs įsivaizduojate, kad turėtų būti plėtojama ir vystoma jūrų transporto politika? Kaip jūs jau matėte, kokie buvo iki šiol pasiekti rezultatai, kaip jums atrodo, ar reikėtų laikytis tokių pačių principų, tęsti dabar vykdomus veiksmus, ar turite kažkokių naujų idėjų? Taip pat dėl, trans, dėl turizmo. Turizmas taip pat yra viena iš mūsų komiteto svarstoma temų. Atsiprašau, baigėsi mano laikas. Gerai, tuomet baigsiu savo klausimus čia, paskutinis mano klausimas bus jūrų politika. Ačiū, ponė Maisner. Ir manau, kad turizmo ministras tikrai su malonumu išklausys jūsų klausimą po pietų. Ministrė buvo užduoti klausimą iš trijų žmonių, tai dabar žodį suteikime jums, o po to suteiksime žodį dar trims kolegoms. Ačiū labai, ponius ir ponai. Aš esu visada pasirengęs išklausyti ir imtis veiksmų tais klausimais, kurie labiausiai domina jūs kaip komitetą. Perėsiu prie konkrečių klausimų, kuriuos man uždavėte. Visų pirma, dėl nelamingo atsitikimų. Apie tai kalbėjo socialistų frakcijos atstovai. Ispanija vienu iš savo prioritetų laiko saugumo padidinimą visų transporto rūšių srityje ir paversti Europos saugiausių žemynų pasaulyje. Kalbant apie oro transporto nelamingo atsitikimų tyrimą, mes jau matome veikiančią harmonizuotą tokių, tyrimų, e, tokių atsitikimų tyrimo sistemą ir tikimės, kad ji galės veikti dar efektyviau. Bet čia yra vienas klausimas. Tai yra nacionalinių tyrimų tarnybų ats, e, nepriklausomumas ir vis, ES bendras vaidmuo tokių atvejų tyrinėjime, nagrinėjime. Žinoma, čia įvairiausi klausimai kyla susiję su duomenų apsauga, techninė informacija, jos perdavimu, taip pat informacija apie keleivius. Visus tuos klausimus turėsime atsižvelgti. Dėl to, ką sakė liberalų atstovai, kalbėjote apie saugumą ir kokiu priemonių buvo imtasi po to nelaimingo skrydžio į Detroitą po šito incidento mes manome, kad yra mūsų atsakomybė taip reaguoti į šitą atvejį, kad būtų tikrai užtikrintas saugumas ir dar labiau sustiprintas. Tam norime panaudoti ir technologinės priemonės. Ir tuo pačiu metu norėtume užtikrinti, kad dabar naudojami metodai ir nauji metodai, kurie bus e, pritaikyti, kiek galima mažiau Mm, sunkumų ir kliūčių sudarytų keleiviams. Ir žinoma, kad jokių būdų nebūtų pakengta keleivių teisėms. Kad ir ką nuspręstume, viskas turės būti paremta bendrų sutarimų, kitaip nieko mums nepavyks. Ispanija, kaip ir mininkaujančioji valstybė, tikrai iš visų jėgų stengsis pasiekti susitarimo taryboje ir parlamente. Ir vasario 12 dieną bus skirta ypač daug dėmesio Lakorunijos ministrų sutikime. Ir tikimės, kad komisija, taryba ir parlamentas ras bendrą sprendimą tam, kad galėtume užtikrinti saugumą ir saugą, ne sikiždami į žmonių privatumą ir nesukeldami jiems nepatogumų. Nes dabar kokia yra situacija šiuo metu, keleiviai, kai kurie jaučiasi šiek tiek nepatogiai. Dėl kitų jūsų klausimų mes visi puikiai žinome, kad skyščiai gali būti kartais panaudojami kaip ginklai. Ir jeigu būtų at, sumažintas tas draudimas įsinešti skyšius į lėktuvą, galėtų kilti rizika dėl saugumo užtikrinimo. Ispanijos, Ispanija m, mm, ragins ne palikti reikalavimus tokius pat griežtus dėl skyšius nešimo į lėktuvą, kol nebus rasta naujų technologinių priemonių, kurios galėtų garantuoti saugumą, net jeigu skyšius vėl būtų leista įsinešti į lėktuvą. Dėl mm, emisijų mažinimo Čia reikės taip pat konkrečių sprendimų. Turime siekti bendro Europos dangaus. Ir tuo pačiu turime stengti sumažinti emisijas. Madride bus rengtas, rengiamas susitikimas būtent šiems klausimams. Bus numatytas kelrodis planas, kuris galėtų mums padėti siekti šių tikslų iki 2012 metų. dėl informacijos oro transporto klausimais, apie tai dar kalbėsime, kaip ir kitais klausimais, kurie yra mums visiems labai svarbus ir aktualūs. EPP atstovai ir kiti, kitų frakcijų atstovai išsakė nuogastavimus dėl uh, išorės kaštų internalizavimo transportos rytyje ir taip pat dėl eurovinietės sistemos nuogastavimų išreiškia. Mes visi žinome, e, kokia yra situacija dėl triukšmo ir užterštumo. Ir mes perimame ankstės, e, Švedijos anksčiau pirmininkavusios iniciatyvas pasiekti bendro sutarimo. Ir mes manome, kad kiekviena valstybė narė kuri teršia aplinką, turi mokėti. Tokio principo turime laikytis ir toliau. Likusios problemos susijusios su išorės kaštų skaičiavimu dar nėra išspręstos ir tam reikės ieškoti sprendimų tam, kad būtų galima išvengti dvigubo apmokestinimo ir nesažiningos konkurencijos atveju. Visi Žinome, kad dabartinės krizės atveju, jeigu Europos transporto įmonės nebus konkurencingos, tai turės dar desnių padarinių jau ir taip pavyktai ES rinkai. Todėl ieškosime geriausių būdų, kaip galima būtų e, užtikrinti sąžininką konkurenciją ir transporto srities e, stiprumą. teks mes atsižvelgti į jūsų visų nuomonės, į visus interesuotų pusių e, nuomonės ir pozicijas. Taip pat svarstysime, kaip galima būtų sumažinti emisijas privačių transporto e, priemonių srity, bet tai bus daugiau klausimai svarstomi techninio pobūdžio posėdžiuose. O dabar kom... buvo paminėta, kad techninis progresas yra pageidautinas, bet mes nesame tie, kurie galbūt pasieks pageidavimų mm, rezultatų. Tai jau tikriausiai liks Belgijai, kai ji pirmininkaus. Dėl saugumo keliuose tai taip pat bus vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų. Esame nustatę tikslą, pagal kurį stengsime mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių. Ir Madride rengiamas susitikimas taip pat ir šiam klausimui. Esu tikras, kad tai yra klausimas, kuriuo bus lengviau rasti bendrą sutarimą visos ES mastu. Kalbant apie prekių transportavimą, man asmeniškai tai yra viena įdomiausių temų, vienas svarbiausių klausimų norime, kad Europos prekių transportas būtų integruotas, veiksmingas ir tvarus. Vis tik tai prekių gabenimas geležinkeliais negalės būti plėtojamas tol, kol nebus užtikrintas geras ir efektyvus transporto tinklas, kuris užtikrins reikalingos kokybės transportavimo paslaugas jeigu trūks integravimo ir bendradarbiavimo tarp vykdomųjų institucijų nacionalinių lygių, mums nepavyks užtikrinti sklandžios ir efektyvios geležinkelio sistemos visos Europos mastu. Ir Ispanija, kaip ir mininkaujančioji valstybė, būtent to ir sieks. Ir tikimės, kad antros svarstymo metu su parlamentu pavyks pasiekti bendrą sutarimą. Ir dar vienas labai trumpas pastebėjimas, pirmininkė, ir po to baigsiu savo atsakymus prieš tai, kai man, kol dar man netrinktelėjote plaktuku. Pasistengsiu kalbėti trumpai. turėsime toliau tobulinti jūrų ir kelių transportą. Ispanija, kaip pirmininkaujančioji valstybė, labai džiaugiasi ir taip pat ketinam bendradarbiauti su jūsų komitetu, ypač darniai, tam, kad visi kartu galėtume užtikrinti transporto sistemų tvarumą. Manau, kad paliečiau visus klausimus iš trijų kalbėjusių frakcijų. Žinoma, vienas svarbiausių klausimų yra finansavimas skirtas transporto sistemai. Aš pritariu šio komiteto ir komisaro Kalas nustatytam tikslui. Ir tam reikės toliau atlikti tyrimus ir analizės to, kokia yra dabar ekonominė situacija, tam, kad būtų galima nustatyti, kaip ir kiek reikėtų finansuoti transporto sistemos plėtrą. Ir manau, kad ES būtų labai naudinga turėti e, sklandžiai veikiantį transporto finansavimo fondą ir laukiu pasiūlymą iš pono Kalas. Dėkoju ministrui. Gerbiami kolegos, dar norėtų pasisakyti du koordinatoriai ir dar visas ilgas sąrašas atskirų narių, tad iš tiesų pagėdaučiau, kad laikytumėtės e, disciplinos. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Lichtenberg ir po to žodžioj, žodį suteiksime ponui Zylę. Ne, ponos Kramer, žaliųjų frakcijos vardu kalbės. Ačiū. Jūs kalbėjote apie tvarumą. Tačiau dabar politinė, jokia politinė partija negali, kalbėdama apie transporto dalykus, kal, nekalbėti apie E, tvarumą. Transporto sektoriaus išmetamosios dujos didėja nuo 1992 metų. Dabar dėl investicijų į namų ūkius ir į pramonę e, tarša sumažėjo. Ar, yra, ar bus numatyti kažkokie e, taršos mažinimo tikslai transporto sektoriui? Pavyzdžiui, gal galėtumėm numatyti 10 ar 20 ar 30 procentų taršos sumažinimą transporto sektoriui. Taip pat jūs kalbėjote apie finansavimą ir subsidiarumą. Vienintelis dalykas, vienintelė galimybė imtis veiksmų yra panaudojant lėšas iš biudžeto. Buvo priimtas sprendimas, kad 40 procentų viso finansavimo skiriamo transportui, 40 procentų bus skiriama e, geležinkeliams. Europos komisija pritarė mūsų pozicijai, tačiau tam prieštarauja taryba. Tad galbūt jūs pritartumėt tam, kad 40 procentų ES lėšų būtų e, skirta geležinkeliams, kad ne tik būtų e, tiesiami keliai, tačiau ir statomi geležinkeliai. Dabar eurovinietė. Mes nekalbame apie neteisingumą. Šiuo atveju mes kalbame apie nesažininką konkurenciją. Jūs žinote, kad kiekvienas e, traukinys e, moka mokestį, o tuo tarpu važiuojant e, sunkvežimiais keliais mokestis ne visada yra, yra renkamas. Ispanijoje sunkvežimiai važiuoja greitkeliais ir pravažiuoja sunkvežimis kas 30 minučių. Tačiau matome, kad greitkeliai yra blokuojami dėl tos priežasties, kad e, nerenkamas jos, joks mokestis ir tai rodo, kad mūsų infrastruktūra yra pernelyg daug naudojama. Jūs teigiate, kad e, geležinkelio transportas turėtų būti e, skatinamas, nes nenorime, kad būtų apmokestintas geležinkelio, geležinkelio transportas, nes tai tik tai dar paskatins prekių pervežimą sausuma manome, kad tai iš tiesų e, pakenktų visom šalims, ypač Ispanijai. Dabar keliaivių teisės. Pavyzdžiui, jeigu, jeigu kelionė vėluoja, gauni atitinkamą kompensaciją. Tačiau, kalbant apie aviacijos sektorių, tai kompensacija nusimato tik tada, jeigu jūsų kelionė vėluoja 5, 5 valandas ar nenori nenumatyti visiems tų pačių galimybių. O dabar dėl saugumo klausimų. Tai yra 26 valstybėse narėse numatytas e, greitkeliuose tam tikras kelio pribojimas, tačiau vienoje šalyje nėra tokių apribojimų numatyta. Ar jūs numatys, neketinate numatyti ES e, lygių tam tikrų apribojimų, siekiant e, pagerinti saugumą? Ta vienintelė šalis, kurią minėjau, yra Vokietija. Pana Zylė. Ačiū pirmininkė, gerbamas ministrė. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų įsipareigojimus. Jau atsakėte į mano klausimus, tad iš tiesų norėčiau tiesiog padėkoti Jums už tai, kad didinsite saugumą aviacijos rytyje, taip pat, kad esate įsipareigojęs sudaryti susitarimą e, civilinės aviacijos rytyje su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Kalbant apie geležinkelio, e, geležinkelius, na, nekalbėsiu taip plačiai kaip kolega Krameris, tiesiog norėčiau e, palinkėti jums sėkmės, užtikrinant tarpusavę sąveiką, kad jį didėtų, taip pat, kad didėtų saugumas. O kalbant apie keliaivių teisės, tai iš tiesų mes bandome pagerinti keliaivių teisės, pagerinti situaciją ir tikiu, kad iš tiesų e, situacija pagerės ir kalbant apie keliaivių teisės jūrų, kurie naudojasi jūrų transportu. Kalbant apie kelių, keliaivių teisės, tai be teisinių dalykų žmonės domina vienas dalykas ką galima padaryti, kad e, bilietai, e, bilietus kelionėms visoje Europos Sąjungoje būtų galima įsigyti vienoje valstybėje. Tai yra, kad e, galiotų vienas bilietas, galima būtų nusipirkti vieną bilietą, kuris galiotų vis, vis, kelionėje visoje Europos Sąjungoje. Taip pat būtų, geri, būtų gerai sumažinti triukšmą, kurį kelia transport, transporto priemonės. Be to reikėtų imtis veiksmų dėl eurovinietės, antrai būtų taikomas subsidiarumo principas. Pirmininkas, dabar norėčiau suteikti žodį atskiriems nariams. E, ir tikiuosi, kad iš tiesų darbo baigsime 12.30. Tai iš tiesų būtų labai naudinga. Dabar norėčiau suteikti žodį Degrandas Paskol. E, kiekvienam skirsime apie dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Galite tikėtis e, mūsų paramos. Iš tiesų, pirmininkaujančiai šaliai bus sunkus laikotarpis, nes e, teks dirbti susidarius naujoms e, aplinkybėms įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Tad e, iš tiesų reikės daug dirbti, kad būtų patvirtinti atitinkami projektai ir kad jie būtų gyvendinti. Mes kalbame apie elektroninį duomenų pateikimą. Jūs pareiškėte, kad kilo tam tikrų e, problemų taryboje, tačiau tikimasi susitarimo. Ir labai svarbu, kad ši direktyvė būtų patvirtinta e, pirmojo svarstymo metu vieningai ir su tuo aš sutariu. Jūs turite e, šešiems, šešis, mėnesius, šešis mėnesius jūsų tikslams įgyvendinti, tad tie tikslai turėtų būti realūs. Jūs e, numatėte e, peržiūrą e, transeuropinių transporto tinklų ir tam mes pritarėme. Taip pat pritarėme jūsų pasiūlymui dėl viduržėmio jūros regiono koridoriaus. Tačiau dėl TNT peržiūros labai svarbu, kad būtų pasiekta pažanga. Labai svarbu, kad ta peržiūra būtų atlikta laiku, pirmininkaujant jums. Jūs numatėte labai daug ambicingų tikslų e, saugumo e, srityje, pavyzdžiui, dėl saugumo oro uostuose, tačiau kai dėl e, kūn, pavyzdžiui, keliaivių skanerių oro uostuose, tai reikėtų sprendimus priimti vieningai, nes tie sprendimai, kuriuos mes priimsime saugumo srityje, turėtų būti taip pat realūs ir dėl jų reikia priimti vieningai sprendimą. Jūs taip pat kalbėjote apie ke e, saugumą keliuose. Iš tiesų tai yra mums itin aktuolus klausimas. Deja, labai visą laiką reikės remti sausumo transportą tam, kad funkcionuotų bendra vidaus rinka. Uh, E, džiaugiuosi, kad jūs renkatės privačios ir e, viešosios e, finansavimo partnerystės idėją. Privačios iniciatyvos turėtų būti įtrauktos į mūsų projektų gyvendinimą. Ačiū. Sutiksiu žodį poniai Alvarės. Būtų labai gerai kalbėtumėt neilgiau kaip dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu ministrą. Labai džiaugiuosi, kad jūs daug reikšmės skiriate viskam, kas susijęs su sauga ir saugumu. Žinau, kad pirmininkaujant į Ispaniją labai rimtai vertina saugumo klausimą. Džiaugiuosi, kad numatoma griežtinti avarijų tyrimus geriau reaguojant į nukentėjusių ir jų giminaičių poreikius ir tuo pačiu metu neužmirštant ir pagal pagarbos asmens privatu, privačiam gyvenimui. Taip pat kalbama ir apie oro uostų saugumo sistemas. Žinoma, jos sukelia nepatogumų keliaujantiems, uh, sulėtina procesus, tai yra nemalonios procedūros, taigi lauksime jūsų tolesnių pasiūlymų dėl keleivių teisų apsaugos rostose. Ačiū ponė Alvarės už tai, kad kalbėjo trumpai. Ministrui buvo pateikta klausimų, paprašysiu jo per penkias minutės į juos atsakyti, o narių prašau laikytis drausmės. To paties prašau ir tarybos atstovo. Ačiū. Pone Alvarės ir dar vienas komiteto narys e, pateikė klausimą apie informaciją apie keleivius. Kalbant apie informaciją apie keleivius ir reglamentą, kuris yra taikomas oro geležinkelių ir sausumos transporto srityje. Taip pat, e, kalbant apie keleivių teisės, reikėtų paminėti, kad jeigu bus patvirtintos naujos priemonės, tai bus svarbus žingsnis pirmin. Dėl oro transporto keleivių informacijos sistema dabartinė informacijos sistema galioja jau penkerius metus. Labai svarbu, kad keleiviai būtų nuolat informuojami, kad keleiviai būtų informuojami apie skrydžių laiką ir nedelsiant informuojami apie atšauktus skrydžius. Labai svarbu, kad oro linijų bendrovės teiktų informaciją keleiviams, kad jiems būtų kuo mažiau nepatogumų. Ir žinoma, Labai norėčiau iš komisijos, Europos komisijos sulaukti geresnių pasiūlymų, taip pat lauksiu ir jūsų rekomendacijų. Džiaugiuosi tuo, ką sakė ponas Degrandės. Manau, kad ES turi būti sukurtas fondas skirtas infrastruktūrai. Jis ypač būtų svarbus privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystėms ir investicijoms reikėtų sutelkti daugiau, daug daugiau šaltinių ir išteklių nei dabar. Tų išteklių ir investicijų reikia, todėl privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė būtų šioje srityje naudinga. Susitikime Saragosoje taryba pateiks pareiškimą, ministrai tarsis dėl tam tikrų kriterijų. Ir sieksime konkrečių rezultatų šioje srityje. Toliau sauga ir saugumas. Šį klausimą turėtume nagrinėti ramiai. Žinoma, neturime būti per daug ramus grėsmės akivaizdoje, tačiau tuo pačiu metu turime užtikrinti ir privataus gyvenimo apsaugą ir saugą ir saugumą. Kad ir ką darytume, turime vengti sukelti nepatogumų keleiviams, o jie jau dabar oro uostose susiduria su dideliais nepatogumais. Be to reikia apsaugoti ir asmens privatumą. Bet tuo pačiu metu turi būti stiprinamas ir saugumas. Apie tai mes kalbėsime Lekorunijoje per neformalią ministrų tarybą. Tikiuosi, kad ten bus patvirtintos išvados. Tačiau jeigu nebus konsensuso, tos išvados nebus prasmingos. Ir jeigu nebus pasiektas sutarimas, tai kiekviena e, šalis kurs savo atskiras saugos ir saugumo sistemas. Žaliųjų frakcijos atstovui norėčiau pasakyti štai ką. Jūs sakėte, kad reikia sukurti tvaraus transporto modelį. Šiais laikais susidurėme su daugybė iššūkių. Aš mėginsiu pasinaudoti savo įtaką, kad daugiau investicijų būtų nukreipta į geležinkelių transportą. Turiu galvoje ir keliaivinį, ir prekių transportą. Mano ministerijoje šiemet daugiau kaip 50 procentų viso biudžeto yra skiriama geležinkelių transportui ir keleivių ir krovininiam transportui. Laikausi tos linijos, kurią nustatė mano pirmtakas. Pritariu Jums, turime investuoti į tvarumą, o tai reiškia, kad reikia investicijų į geležinkelius. Dabar perėjusiu prie ES ir JAV susitarimo. Kai tas susitarimas bus pasirašytas, jis padės didinti saugumą ir sutrumpins keleivių laukimo laiką. Turime siekti šio susitarimo. Ir jį pasirašė, taip pat pasira... gyvendindami bendrą Europos erdvę, taip pat jūrų politiką, pereisime prie tvaresnio modelio. Ir žinoma, mūsų didelis tikslas yra 2020 metai. Neužmirškime, kad transportas yra tas sektorius, kuriame teršalų išmetimai yra dideli ir mes turime siekti tikslo mažinti teršalų išmetimus. Kažkas klau, pateikė klausimą apie 60 tonų galios sunkvežimius. Pirmininkaujant į Ispaniją, mano, kad jeigu tas susitarimas būtų taikomas tarptautiniam krovininiam transportui, vėlgi sprendimas turi būti priimamas konsensuso pagrindu, nes jį pasirašius būtų keičiamo, keičiami sunkvežimių matmenis ir keliamoji gale. Tyrimai rodo, kad tokio dydžio transporto priemonės transporto priemonių naudojimas turi būti ribojamas. Tokios transporto priemonės e, gali būti naudojamos tik greitkeliuose, atsižvelgiant į jų manevravimo galimybės. Jeigu nebus. Ir manau, kad turime nustatyti specifines taisyklės tiems didelės galios sunkvežimiams. Pone Bilbao. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrui už atsakymus. Linkiu Jums sėkmės per artimiausius šešis mėnesius įgyvendinant projektus. Norėčiau paminėti keletą konkrečių dalykų. Europoje mes labai daug mastome, bet galbūt netiek daug darome. Dėl transporto tinklų pritariu visiems jūsų projektams O dėl jūsų trečio prioriteto norėčiau pasiteirauti, kaip bus su trečiuoju projektu, kaip jūs atblokuosite vieną to projekto dalį. Turiu galvoje e, transporto koridorių tarp Prancūzijos ir Baskų krašto. Taip pat kaip bus su jūrų greitkeliais ir kas bus daroma tobulinant uostus, kad jūrų, vadinamieji jūrų greitkeliai pasiteisintų. Viską, ką mes darome, turi būti grindžiama tvarumo principu. Norėčiau dar kartą paminėti tą transporto koridorių tarp Prancūzijos ir Baskų krašto. Kitas dalykas dėl kitų transporto koridorių. Kokia yra pirmininkaujančios Ispanijos pozicija dėl tų transporto koridorių išvardyjimo priedė? Ir dar teikti savo nuomonę dėl kūno skenerių, kurie, kurios numatoma naudoti oro uostuose. Ir dar klausimas apie sausumos transporto priemonių vairuotojų darbo valandas. Ačiū. Narių norinčių pasisakyti skaičius vis auga, tačiau laikrodžio rodiklė nenumaldomai tiksi pirmin ir todėl reikia laikytis griežtos. Aš žinau, kad visi turite ką pasakyti, bet tiesiog dar kartelį noriu visų paprašyti. Jeigu norite kažkokią vieną mintį pasakyti, kurią jau kažkas išsakė, būkite geri, nebesikartokit tikrai labai prašau. Toliau, pana Lichtenberg, jums dvi minutės. Labai ačiū. Man kilo daug klausimų iš to, ką šiandien girdėjome. Jei jūs manote, kad kūno skeneriai turėtų būti naudojami, net jeigu ir nuogastaujama, kad jie nepasiekia tų rezultatų, kuriems pasiekti yra skirti, nes nėra pakankamai gerai techniškai ištobulinti. Ar jūs vis tiek palaikytumėte jų naudojimo idėją? Taip pat buvo pakalbėt, minėta apie ne, nepatogumą keleiviui, kad yra kišamasi į jo privačią erdvę. Būtent dėl to nepakankamo techninio tobulumo. Jeigu taryba nori, kad būtų naudojami kūno skeneriai, mes vis tiek negalime grinai pritarti jų nuomonė, jeigu manome iš tikrųjų kitaip, mes parlamente manome kitaip. Ir kiekvienai pirmininkaujančiai valstybei yra svarbu, ir švedai nebuvo pirmieji, kalbėdami apie tai, kaip reikėtų elgtis dėl ankstesnės konvencijos. Dėl Alpių konvencijos manau, kad tikrai atėjo laikas ją peržiūrėti ir priimti reikiamus sprendimus. Nes e, artimiausioje ateityje galbūt reikės renkti konvencijas kitiems kal kalnų, e, kitoms vietovėms, pavyzdžiui, Pirienų vietoviai. Kokia yra jūsų nuomonė dėl to? Taip pat dėl skyšių dėl alkoholio kiekio leistina išgerti transporto priemonių vairuotojams. Ačiū pirmininkė. Du klausimus norėčiau paliesti. Visų pirma, ministrė, jūs kalbate apie vidaus sausumos transporto tvarumą. Ir kalbėjome jau apie vidaus vandenų transportą. Pirmadienį apie tai kalbėjome, kuris Europoje sudaro maždaug 5 procentus, bet mano šalyje jis sudaro maždaug 40 procentų. Iš tiesų, jums nagrinėti šitą klausimą turėtų būti labai naudinga, nes ir, ir jūs galėtumėte toliau stengtis plėtoti vandenų vidaus transportą, nes jis yra labai nedaug kengiantis aplinkai. Ar esate numatę kokias nors priemonės, kaip reikėtų gaivinti šitą sektorių, nes jis dabar išgyvena taip pat krizę? krito kainos, paklausa taip pat sumažėjo. Galbūt jūs taip pat galėtumėte kreiptis į komisiją ir paprašyti, kad jinai imtųsi kažkokių veiksmų tam, kad pagerintų situaciją šitame sektoriuje. Antras mano klausimas yra susijęs su saugumu. Ypač kelių transporto saugumu ir įvairiausių draudimų, draudžiančių vairuoti e, tam tikras transporto priemonės savaitgaliais ar nacionalinių švenčių dienomis. Yra tikrai labai sunku suplanuoti viską veiksmingai ir dėl to vairuotojai turi būti labai lankščių pažiūrų tam, kad nepažįstų visų numatomų reikalavimų. Mes kalbėsime, kalbėjome šito klausimu su komisaru Kalas ir klausimas buvo, kaip galima būtų harmonizuoti visus šitus transporto draudimus. Ir jis visai pritarė tam, kad būtų jie harmonizuoti. Man dėl to būtų labai įdomu išgirsti, kokiagi yra jūsų nuomonė. Gal galėtumėte e, su, apriboti tuos draudimus iki dviejų dienų, tarkime, savaitgalių. Ačiū už visus klausimus. Dabar laikas atsakymams, o po to tęsime toliau klausimų sesiją. Esu, dabar bus dar vienas klausimas ponas Kanster. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministras, sveiki atvykę. Atvykote tikrai labai tinkamu metu, net jeigu ir pirmininkausite tik tai pusmetį, bet jums tenka didžiulė atsakomybė. Reikia viską iš naujo perplanuoti. Svarbu pabrėžti savaiką tarp skirtingų transporto rušių, užtikrinti sklandumą įvairiose transporto rušių srityse. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Neapolyje vykusi susitikimą, kur buvo parengtas dokumentas. Aš noriu pasiūlyti jums tą dokumentą paskaityti, panagrinėti. Jame kalbama apie kitas valstybės, Afrikos valstybės, kurios turi tam tikrų transporto ryšių su ES. Kalbant apie tvarų transportą, aš esu įsitikinęs, kad jūs esate pasirengę skatinti tam tikrą technologinę e, transporto sistemos pažangą. Bet mano klausimas yra toks, dabar esame krizėje ir žvelgiant į ateitį, kaip jūs įsivaizduojate, kaip mums pavyktų greitai įgyvendinti e, ekonomikos gaivinimo priemonės? Ir dar vienas klausimas, aš esu šito klausimo pranešėjas, tai yra keleivių teisės. Mačiau paskutinę tarybos rezoliuciją, ji buvo nepakankamai griežta, mano nuomonė. E, Ir aš suprantu, kad jūs neturite labai daug laiko tam skirti, bet man įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę dėl jos. Ačiū labai, dėkoju visiems kolegoms ir, ir dėkoju tiems, kurie išsibraukė iškalbėti norinčių kolegų sąrašo, suprasdami, kad neturime pakankamai laiko. Dabar žodis ponitikau. Dėkoju pirmininkė. Noriu pasveikinti Ispaniją, perėmus pirmininkavimą, kadangi trejeto programoje Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos pirmininkavimo e, programai yra nu, numatyta labai aiški Dunojaus strategijos programa, dėl jos konsultacijos prasidės vasario pabaigoje. Aš norėčiau paprašyti parengti vidutinio laiko tarp finansinės perspektyvos ataskaitas, kai ateis tam laikas. Jeigu jūs ketinate neoficialių susitikimo su transporto komiteto nariais metu pateikti įvairiausius vertinimus veiksmų programų įgyvendinimo, tam, kad būtų galima numatyti tolesnį tokių programų finansavimą ir jeigu jūs tokiuose neoficialiuose susitikimuose esate numatę diskusijas dėl administracinio bendradarbiavimo, dėl kelių transporto registrų bendradarbiavimo pagerinimo, tai tokį jūs jūsų planą labai sveikintume. Ir mano dar vienas pastebėjimas tai yra transporto svarba ES 2020 strategijoje. Aš esu tikras, kad tai svarstysite su būsimąją komisiją. Noriu paprašyti, kad atkreiptumėte dėmesį ir į socialinės ir darbo sąlygas transporto srities darbuotojams. Dėkoju, ponas Tarksas. Dėkoju pirmininkui. Turiu klausimą dėl transporto saugumo. 2001 m. Baltojoje knygoje buvo išsakyta, kad norime sumažinti žuties atveju keliuose 50 procentų. kolega kalbėjo apie naująją, naująją baltąją knygą. Ar bandysime pasiekti tą tikslą iki 20, 2050 metų ir kaip jums atrodo, ar mums pavyks to tikslo pasiekti? Galbūt komisija galėtų numatyti ne tik tai pasiekti tą tikslą, bet ir nusistatyti dar kitus tikslus, Taip pat galėtume numatyti sumažinti sužeistų žmonių skaičių keliuose. Tai yra, kalbėtume ne tik tai apie žuvusių skaičių, bet ir apie tos žmonės, kurie yra sužeidžiami transporto avarijų metu, kad 40 procentų būtų mažiau e, sužeistų žmonių ir 40 procentų mažiau sužeistų vaikų atveju. Ačiū ponui Starksui. Dėkoju pirmininkė. Labas rytas, gerbiamas ministrė. Labai džiaugiuosi, kad atvykote į parlamentą. Laukime bendradarbiavimo su jumis. Labai trumpai vėl įstengsiu kalbėti. Šiandieną Ispanija yra iš esmės sala geležinkelio sistemoje Europoje. Yra dvi šalis kuriuose geležinkelių e, bėgių plotis yra skirtingas nuo visų kitų ES šalių. Dėl to kilo sunkumų jungiant e, Ispanijos geležinkelio transporto sistemą prie visos ES geležinkelio transporto sistemos. Ar jūs ketinate inicijuoti transporto koridoriaus iš Ispanijos pietų į likusią Europos dalį gerinimą, tam, kad Ispani... tai, susiekimas tarp Ispanijos ir Europos būtų geresnis. Ačiū, Diana Sander. Ministro, eh, a esta sede parlamentaria. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta anksčiau. Norėčiau užduoti klausimą dėl Ispanijos pirmininkaujančios šalies įsipareigojimų. Pežiūrint TNT tinklus. Labai svarbu, kad būtų gerai funkcionuojanti transporto rinka, įskaitant ir Pirėnų zoną. Jūs kalbėjote apie viduržymio jūros e, regioną. Norėčiau pritarti šiuo atžvilgiu poniai Bilbao, kalbėjote apie sąsąją su Baskais, tam, kad Europa e, būtų, tam, kad Ispanija būtų geriau uh, E, sujungta su likusia Europos dalimi. Tačiau dar vis dar egzistuoja e, pirienai, kurie skiria Ispaniją nuo likusios Europos. Labai svarbu, kad būtų e, pro pirienus nutiestas koridorius nes tai bus labai svarbu, e, kaip pasakė kolegos, e, sujungiant Šiaurės Afrikos rinkas per Ispaniją su likusia Europos dalimi. Ar tai yra jūsų prioritetas, žvelgiant, pavyzdžiui, į 16 jūsų projektą? Dabar dėl e, kelio transportą. Tai, mano manimo, kelių infrastruktūra turėtų būti panaudojama protingai. Tai jūs pabrėžiate ir taryboje tam, kad logistika ateityje būtų tinkamai suplanuota, kad kelių infrastruktūra būtų tvari. Dėl tos e, priežasties labai svarbu, kad būtų numatyta kuo daugiau sąsajų tarp skirtingų transporto rūšių, pavyzdžiui, sausumos transporto, geležinkelio ir jūrų transporto. Mano manimo, labai svarbu padaryti pažangą šioje srityje tam, kad galiausiai transporto sistema taptų tvaresnė. Pirmininkas, ačiū. Žodis ministrui. Ačiū. Norėčiau pakartoti tai, ką pasakiau anksčiau, galbūt ne visi išgirdote mano ankstesnį atsakymą. Tačiau mano manimu aš aiškiai pasakiau savo nuomonę dėl kūno e, skanavimų. Reikalinga bendra pozicija ES šiuo klausimu. Antraip nieko nebus. Ko mes negalime padaryti? Mes negalime, kad sudarytų tokia situacija, kad žmonės skūstusi susidariusią situaciją naudojamomis e, sistemomis oro uostose. Tad atsižvelgiant į naujas technologijas. Dėl, tų, dėl jų turėtumėm susitarti, nes jos turėtų būti suderinamos su e, žmogaus teisė į privatumą. Tuo pat metu egzistuoja globali terorizmo grėsmė ir dėl tos priežasties reikia ieškoti globalaus sprendimo. Sprendimas turėtų, jo paieška turėtų prasidėti šiame komitete Europos parlamente. Aš tiesiog galiu pateikti pasiūlymus, e, kur, dėl kurių galėtume susitarti Lekorūnė e, transporto ministrų sustikime. Aš nenoriu primesti kažko kažkam šiame komitete. Ir tas pats galioja ir mūsų sutarimui su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Aš jau minėjau e, visai neseniai vykusi sustikimą su transporto ministru iš Junktinė Amerikos valstijų. Aš pasakiau, kad norėčiau, kad būtų pratestas 2006 metų sprendimo dėl skyščių e, galiojimas. Ir kai man uždavė klausimą dėl skyščių, aš tai aiškiai ir pasakiau. Po to buvo kalbama apie pavojingų prekių pervežimą keliais. Turiu pasakyti, kad šiuo atžvilgiu komisija nėra numačiusi jokių teisėkuros e, pasiūlymų, tačiau aš pasižymėjau Europos parlamento pastabą ir apie tai pranešiu komisijai. Kalbant apie e, autobusų važiuojančių keleivių teisės. Konkurencingumą turime susijęti su paslaugų kokybė. Tuo pat metu reikia garantuoti keleivių teisės. Pirmininkaujantį šalis jau pradėjo e, dėrybas su Europos parlamentu šiuo atžvilgiu, nes mes visi sustarėme dėl to, ko siekiame. Mes norime šio reglamento. Norime, kad dėl jo būtų e, susitarta E, kaip ir dėl reglamento e, reglamentuojančio keliaivių teisės keliaujančiais jūros transportu. Dabar dėl e, konvencijų. Iš tiesų reikėtų jas gyvendinti atsižvelgiant į plėtrą, e, zonų plėtrą. Labai svarbu, kad būtų tokios konvencijos sudarytos. Tačiau kokios kyla problemos? Labai svarbu, sunku suderinti ekonominius ir aplinkosauginius e, aspektus skirtingose valstybėse narėse. Dėl tos priežasties pirmininkaujantys šalis ketina imtis iniciatyvos, kuri leistų padaryti pažangą dėl minėtos e, konvencijos, dėl Alpių konvencijos ir panašaus tipo konvencijų. Uh, Dabar dėl vairuotojų darbo laiko, kurie važiuoja sausumos keliais. Yra pateiktas pasiūlymas dėl sunkvežimių vairuotojų. Kovo mėnesį ministrai turės patvirtinti bendrą poziciją šiuo atžvilgiu. Visi mes žinome, kad Europos parlamentas turės baigti pirmąjį svarstymą E, šiuo klausimu. Mes norime, kad e, mūsų pirmininkavimo metu būtų užtikrintos darbuotojų teisės, nepakenkiant tuo pat metu Europos transporto konkurencingumui. Taip pat dėl jūros greitkelių, man atrodo, aiškiai sakiau, kai bus pasiektas sustarimas, buvo pasiektas sustarimas tarp e, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, tapo aišku, kad dar galima daug ką nuveikti, dėl tos priežasties didinsime mūsų pastangą šioje srityje. Taip pat buvo užduoti klausimai dėl saugos keliuose. E, mes esame numatę tikslus. Tai yra sumažinti nelaimingus atsitikimus 50 procentų iki 2020 metų. Jau dabar kai kurios šalis pasiekė labai ženklių rezultatų, pavyzdžiui, Ispanija lyginant su 2001 metais. Dabar dėl to e, veiksmų plano dėl saugos keliuose 2010-2020 metams. E, šis planas yra parengtas ir kai galėsime, bandysime padaryti pažangą jo atžvilgiu. Taip pat buvo užduoti klausimai susijęs su tam tikrais nacionaliniais ypatumais. Pavyzdžiui, ką mes e, ketiname daryti su geležinkelio e, vėžėmis Ispanijoje. Na, šios klausimus aptarė e, nacionaliniai parlamentai. Ispanijos nacionalinis parlamentas. Labai svarbu, kad Ispanijoje būtų įdėktas uh, E, įdėktos e, europinės e, vėžės, tačiau tam pakeisti, tam projektui gyvendinti reikia lėšų. Tai yra mūsų tikslas, tačiau šis projektas nebus įgyvendintas per naktį. Tai tiek galėčiau atsakyti. Dabar dėl viduržėmio jūros regiono koridoriaus. Na, šiame komitete uh, esu antrą kartą ir pareiškiau, kad mano šaliai viduržėme jūros regiono koridorius yra e, prioritetas. Tad norėčiau padėkoti ponui Degrandėsui už jo užduotą klausimą. Tačiau ką reikia padaryti? Reikia galvoti apie metodą ir planuoti ateities darbą, kad koridoriai būtų, nauji koridoriai būtų sujungti su egzistuojančiomis europinėmis transporto sistemomis. Tačiau tam reikia rasti tinkamą metodą, nes tada visi darbai lengvai pajudėtų. Dėl tos priežastys noriu pritarti tam, ką sakė ponas Degrande. Toliau man uždavė klausimą e, kokį, dėl informacijos keleiviams, kurie keliauja lėktuvais. Aš šitą klausimą atsakiau, dabar norėčiau sugrįžti prie e, sąsajų su Prancūzija. Kaip žinote, Ispanija ir Prancūzija priėmė įsipareigojimus įgyvendinti kai kuriuos prioritetinius projektus. E, pavyzdžiui, trečiasis projektas dėl greitaeigio traukinio. Dar yra šešioliktasis projektas E, kurio tikslas yra sujungti Madridą su e, Paryžiumi. Dar yra 19 projektas. Ir iš tiesų mes labai sunkiai dirbome, kad pasistumėtų reikalai su Prancūzija. Mes e, peržiūrime mūsų įsipareigojimus skirtingų projektų atžvilgių. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad pritariu sprendimui, kuris buvo patvirtintas naujo Europos koordinatoriaus atžvilgių. Kaip ir sakė E, kaip ir minėjo komisaras Kalas, 16, priorite, 16 e, e, projektas turėtų būti koordinuojamas pono Seki, kad minėti koridoriai iš tiesų būtų labiau integruoti su Europos transporto sistema tokia buvo ir buvusio komisaro Tajani pozicija ir aš dar kartą noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad būtų koordinuoti darbai dėl trijų koridorių. Dabar dėl sunkvežimių e, registrų, Europinio registro. Mes dirbame šio klausimu, techninės specifikacijos turi būti e, sukurtos ir patvirtintos komisijoje. Na ir štai būtų nacionaliniai registrai, tačiau būtų tarpusavie susiję. Na ir dėl vidaus vandenų transporto krizės. Aš pasižymėjau, kas buvo pasakyta šiuo klausimu, tačiau turiu pasakyti, kad nepamaščiau ne, ne apie šį klausimą. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad aš pasižymėjau pasisakymą. Ačiū. Dėkoju ministrui. Ačiū už atsakymus į pateiktus klausimus. Jau iš pat pradžių sakiau, kad e, komiteto nariai kartais pateikia labai sunkių, nepatogių klausimų. Taip buvo ir šiandien. Manau, kad vienas iš trūkumų, kai esi transporto ministras ir ateini į šį komitetą, yra tas, kad šis komitetas labai seka įvykius ir jo nariai yra tikri savo srities specialistai. Noriu Jums labai padėkoti. Nekantriai laukiame bendradarbiavimo su Jumis, pirmininkaujant Ispanijai. Linkiu sėkmės Jums, dirbant savo darbą ir įgyvendinant išdėstytus prioritetus. Mes žinoma esame pasirengę su jumis bendradarbiauti, įgyvendinti teisėkuros ir politinius procesus, kurie mums padės plėtoti transportą visoje Europos Sąjungoje. Pažadame bendradarbiauti su jumis pagal savo išgalės, kad jūs galėtumėte įgyvendinti savo pirmininkavimo laikotarpio tikslus ir uždavinius. Ačiū ir ačiū už tai, kad atsakėte į klausimus. And, and again, I, I Ačiū komiteto nariams už tai, kad man padėjo, už tai, kad laikėsi nustatyto laiko limito. Ypač dėkoju dviems komiteto nariams, kurie atsisakė jiems suteikto žodžio. Pirmininkas dėkoja vertėjams. E, šis posėdis bus tęsiamas 15 e, val. Tačiau jis vyks e, salėje 5G3, todėl